Okay, colleagues, I propose that... Kolegos, siūlau pradėti. Noriu pasveikinti su, pasisveikinti su visais. Pirmiausiai turiu kelis pranešimus, dėja, kadangi esame šioje salėje, dirbame, tai Buvo informuota, kad nebus vertimų į danų, suomių, latvių, maltiečių ir kroatų kalbas. Atsiprašome dėl to. Ir tikiuosi, kad jūs sugebėsite klausytis mūsų diskusijų kitomis kalbomis. Mūsų posėdį šiandien sudarys trys skirtingos dalis. Pirmoji susijusi su JAP sekimo programomis ir jų poveikiu ES piliečių privatumui ir ypač svarstysime veiksmus, kurių imamasi kitose, kitoje Atlanto pusėje, mums šiuo metu diskutuojant antrąją dalį sudarys parlamentinė e, slaptųjų tarnybų veiklos kontrolė nacionalių lygmenių, po to kalbėsime apie e, interneto technologijų įmonių veiklą vykdant masinio sekimo programas. Pradėsime nuo JAF sekimo programų. Džiaugiuosi galėdama mūsų tarpę pasveikinti pana Džimą Sensenbrennerį, sėdinti kairę nuo Klodą Moraisą, jis yra Junktinių valstybių atstovų rūmų narys. E, Teisingumo komiteto pirmininkas ir kovos su nusikalstamumu terorizmu vidaus saugumo ir tyrimų su e, pakomitečio pirmininkas. Jis pasiūlė patvirtinti naują teisės aktą Junktinės Junktinių valstybių parlamente, vadinamai laisvės e, įstatymą ir jis turėtų tapti atsvara patriotų teisės aktui. Spalio 29 dieną jau vyko pirmasis sustikimas Libė komitete su ponu Senserbreneriu. Jis buvo labai naudingas, todėl džiaugiuosi, kad šiandien Briuselė galime susitikti, pasikeisti nuomonėmis, nes ilgą laiką buvome nusivylę dėl to, kad galime susitikti su savo kolegomis iš JAV tik Vašingtone ir manau, kad labai svarbu, kad transatlantinis bendrabiavimas vyktų ne tik vyriausybinių, tačiau taip pat ir parlamentinių lygmenių, tai yra susitikti Europos parlamento ir JAV kongreso nariai ir vyktų taip pat transatlantinio bendradarbiavimo susitikimai, taip pat ir parlamentinių lygmenių, ar NSA bando dabar mums išjungti šviesą. Tikiuosi, kad šios dienos susitikimas taps reguliaraus dialogo ir bendradarbiavimo pradžia, nes manau, kad turime labai daug bendrų temų ir būtų naudinga tokius susitikimus e, e, tęsti, galbūt kitas susitikimas galėtų vykti po šešerių mėnesių. Taigi dabar suteiksiu žodį kongreso nariui Sens ir Brenneriui ir pristatyti savo siūlomą laisvės aktą, kuris pangė kartu su ponu Patriku Lei, teisės komiteto pirmininkas, pažįstamas mums iš ankstesnių e, viešnagių Vašingtonė. Šis teisės aktas yra labai svarbus tiek mūsų tyrimų komitetui, tiek taip pat ir nacionaliniai saugumo agentūrai. E, renkant duomenis asmeninius, kadangi jo pakeičiamas šeštojo e, straipsnio 15 dalis patriotų akte, taip pat Pfizerio pataisa ir Taip pat e, yra numatyta pagal šį teisės aktą e, privatumą užtikrinančio advokato pareigybė ir tas advokatas galėtų ginti asmenų privatumą e, slaptajame teisme, kuris numatytas pagal Pfizerio pataisą. Tik dabar suteiksiu žodį ponui Senserbreneriui, po to bus klausimai ir atsakymai. Pirmieji klaus pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir kiti nariai. Ponas Engstrom dėl darbo tvarkos noriu tik tai jums pranešti informaciją, kurią gavau iš savo padėjėjo, kad e, transliacija internetu vyksta be garso. Ponas Pirkeris e, nori žodžio po to, ponas Zipel taip pat. E, Noriu išduoti klausimą, ponas Sincerbrineri žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento piliečių teisų laisvių komitetų už tai, kad esu šiandien pakviestas čia pasisakyti. Buvau uh, E, teismų reikalų komiteto e, pirmininkas rugsėjo 11, kai Amerika sulaukė atakos. Kongresas žinojo, kad šaliai reikia naujų, naujų priemonių kovai su tais, kurie nori mus užpulti, tačiau um, niekada nebuvo numatyta, kad nacionalinė saugumo agentūra galės kištis neribotai į žmonių privatų gyvenimą. Kaip pirmininkas aš dirbau, turėdamas nedaug laiko, siekėme užtikrinti pusiausvyrą tarp piliečių laisvių ir nacionalinių saugumo jungtinėse valstijose, primdami patriotų aktą. Liberalai demokratai ir respublikonai balsavo kartu ir komitete e, visi vieningai pritarė šiam dokumentui. Aš manau, kad patriotų aktas išgelbėjo daugelio žmonių gyvenimus, tai padėtų jo taip pat sustiprinti e, saugumo agentūras, buvo galima užkirsti kelią terorizmų išpoliams. Tačiau pastaruoju metu nacionalinė saugumo agentūra susilpnino šį dokumentą, išdraskė, išdarkė ir um, nebeliko piliečių teisų apsaugos tokios, kokie buvo numatyta. Prezidentas Reikinas sakė, pasitikėkite, bet tikrinkite. Amerika patyrė riziką. E, ji atsidūrė konflikte, kuris e, buvo didžiausias nuo Vietnamo karo metų. Ir dėl to buvo suteikta didesnė vykdomoji galia minėta agentūra, kad būtų galima apsaugoti Amerikos žmonės. Tačiau ši agentūra piknaudžiavo jai suteiktą laisvę e, ji nepaisė tų sunkiai teisės kuriejų pasiektų e, susitarimų piliečių laisvėms apsaugoti. Dar blogiau, e, ši agentūra nulatos liepdavosi už paslapties šydo. Ir net dabar, net jeigu priimamas koks nors sprendimas, mums trūksta gebėjimų jį patikrinti. E, e, ir aš pats, birželio mėnesį ir daugelis kitų žmonių ir mūsų tarptautinių partnerių buvo nustebę tuo, kas įvyko. Ir mes pas, paskui pateikėme naujus teisės aktus. Senatorius e, Petrik Lygiai, e, jis, yra, jis tuo metu buvo teismų reikalų komiteto pirmininkas, priėmė teisės aktus, kurių tikslas buvo sumažinti nacionalinės saugumo agentūros piknaudžiavimo atveju. E, dabar yra siūloma priimti teisės akto, kurio tikslas yra užtikrinti piliečių teisės ir nustoti masiškai sekti žmonės, sekti jų internetinius ryšius. E, e, šio teisės akto pavadinimas atliepia patriotų aktą, dėl to, kad jis yra susijęs su tuo. Siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp piliečių teisų ir laisvių Piliečių laisvių grupės, tokios kaip CLU ir NRA bei tokios technologinės grupės kaip Google, Apple, Facebook, Microsoft ir taip pat laikraščių leidėjų, tokie kaip New York Times, Los Angeles Times, Milwaukee Journal, Sentinel ir Washington Times, taip pat prisi, prisideda prie naujai siūlomų teisės aktų įgyvendinimo. E, Kongresas e, siekia reformų, siekia užtikrinti, kad e, ši agentūra veiktų teisingai. Spalio 31 dieną e, senate buvo balsuojama. Pirmą kartą mūsų šalies istorijoje buvo numatyta tinkama apsauga e, Amerikos piliečiams, siekiant užtikrinti jų teisės ir draudžiant šnipinėti Amerikos piliečius. amerikiečių ir užsieniečių nebegalima aklai šnipinėti. Ir e, tai atitinkami sėkimo veiksmai gali būti atliekami tik tada, kai, kai pagristi įtarimai yra pareiškiami vienam ar kitam žmogui. Tačiau nebeįmanoma bus nebaudžiamai ir aklai sekti visų žmonių. Buvo siūlomos taip pat ir kitos reformos susijusios su sekimo e, srityje galiojančiais teisės aktais, kad būtų galima užkirsti kelią neribotam užsieniečių ir amerikiečių sėkimui. Galiausiai aukščiausiasis teismas e, ir e, pareiškė tokią nuomonę, kad negalima toliau e, laikytis dabartinių metodų, kad būtina juos keisti, numatant daugiau skaidrumo ir didesnę nacionalinio saugumo agentūros atskaitomybę. Ir e, skaidrumas bus vienas iš svarbiausių dalykų įgyventinant reformą. Kongreso galia yra ribota stiekiant e, įtakoti administracinę reformą. E, būtina imtis vykdomosios valdžios pertarkimo veiksmų. Aš sutinku, kad politikai turėtų E, atlikti jiems teikančias pareigas. Ir nėra geresnio argumento reformai pateisinti, kaip siekis užkirsti kelią piknaudžiavimui ir e, autoritarizmo pasireiškimui. Net jeigu tų piknaudžiamų atvejų pasitaiko už kongreso kompetencijos ribų, mes neturime e, pro pirštus į tokius atvejus žiūrėti. Jeigu mums pasiseks e, E, Amerikos laisvės aktas bus viena iš didžiausių iniciatyvų po rugsėjo 11-osios, kurios tikslas bus užtikrinti didesnį skaidrumą. Žmonių privatus gyvenimas ir turi likti privatus ir jokia taisyklė negali suteikti galius kištis į žmonių privatų gyvenimą. Be abejo, šis aktas turi būti tinkamai interpretuojamas praeities piknaudžiavimo ateityje nebeturi kartuotis, o piliečių teisės turi būti tinkamai saugomos. E, pirmininkas lygiai ir aš pats dirbome labai aktyviai, kad galėtume tinkamai pateikti šį teisės aktą. E, įvyko visi reikiami procesai komitete Ir dabar šis e, dokumentas jau yra patekęs į kongresą. Mūsų laisvės ir teisės yra labai svarbus dalykas. Esame pasirengę jas ginti ir dėl to raginame prezidentą ir kolegas kongrese prisidėti prie mūsų veiksmų, tam, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą e, mūsų šalies žvalgybos e, struktūromis. Norėčiau pasakyti, kad jeigu jeigu buvo pakengta pasitikėjimui mūsų šalies saugumo struktūrimis, tai turime išsiaiškinti tuos atvejus. Ir iš tikrųjų mūsų tos struktūros patyrė vieną iš didžiausių žalų po antrojo pasaulinio karo. Būtina suprasti, kad valstybės narės Europos Sąjungos yra svarbios mūsų partnerės. Jos taip pat gali pakilti ir išdėstyti savo nuomonę susijusią su tuo, ką mano apie piliečių teisų apsaugą. Tarptautinis bendravimas yra svarbiausias dalykas siekiant sustabdyti tero, terorizmą, tačiau pasitikėjimas taip pat yra būtinas. Aš kreipiuosi į savo bičiulius Europos parlamente ir raginu juos dirbti pragmatiškai su jungtinėmis valstybėmis, kad būtų galima dėti subalansuotas pastangas, siekiant užtikrinti mūsų žmonių saugumą. Mes visi kartu galėsime atkurti pasitikėjimą piliečių teisėmis ir nacionaliniu saugumu abiejose Atlanto pusėse. Dėkoju kolegos už suteiktą man galimybę pasisakyti. Okay, thank you very much. Labai ačiū. Ačiū kongreso nariu Sensenbrenneriui. Pradėkime dabar diskusijas iki ketvirtos valandos, kuomet pradėsime kitą mūsų posėdžio dalį. Be pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų dar du kolegos paprašė žodžio. Taip pat matau, kad dar du papildomai norėtų kolegos klausimą užduoti, tiek jų įtrauksime į sąrašą pirmajam suteiksiu žodį. Užduoti klausimą ponui Moraisui, po dvi minutės atsakysime į kiekvieną užduotą klausimą iš eilės. Ačiū Sensenbreneriui, kongreso nariui, už tai, kad atvyko šiandien su mumis sustikti, už tai, kad su mumis buvo susitikęs Vašingtone ir siūlė reformuoti NSA veiklą, pateikdamas atitinkamas priežastis, kodėl ta reforma turi būti atliekama. Aš norėčiau pasigilinti labiau į e, šių reformų detalės, kurias tikrovėje bus galima įgyvendinti jungtinėse valstijose, taip pat tarptautiniai auditorijai ir Europos auditorija labai svarbus klausimai susijęs su <clears throat> betodarišku domenų rinkimu be atrankos turint omenyje, kad JAV konstitucinė sandara E, nenumato galimybių ginti ne JAV piliečių privatumą ar jūsų silo, siūlomame laisvės akte numatomos nuostatus, kurias pasitelkus bus arba būtų galima užtikrinti ES piliečių privatumo ir jų teisų gynimą ir tai prisidėtų prie tarpusavio santykių stiprinimo remiantis galiojančiais JAF ir ES susitarimais, ar Junktinių valstijų kongresas ketina imti šio klausimo. Aš atsakysiu pirmiausiai į šią jūsų klausimo dalį. Valdžių atskirimas pagal JAF konstituciją yra toks, kad e, prezidentas yra atsakingas už užsienio reikalus o kongresas e, gali tik pritarti prezidento pasiūlymams arba prašymams, tačiau priversti prezidentą pasirinkti tam tikrą užsienio politikos kursą būtų sudėtinga arba netgi neįmanoma, kadangi aukščiausiasis teismas yra atitinkamai e, interpretavęs konstitucijos nuostatas dėl valdžių atskirimo, kalbant apie ES piliečių teisų gynimą ir apsaugą. Teisės aktai susijęs su duomenų rinkimu apskritai e, pagal mūsų pasiūlymą būtų tokie, kad būtų draudžiama rinkti tos duomenys ir tai būtų naudinga piliečiams abiejose Atlanto pusėse. Manau, kad Svarstame šį klausimą šiandien todėl, kad NSA veikla nebuvo pakankamai kontroliuojama tiek JAF vyriausybės, tiek teismų. Manau, kad pasimokėme iš savo klaidų dėl nepakankamos kontrolės ir priežiūros ir tik, tikiuosi, kad ateityje ta kontrolė žymiai sugriežtės ir kad NSA pradės laikytis įstatymų. Pirmininkė, ačiū. Kadangi LP šešėlinio pranešėjo dėja salėje nėra, tai suteiksime žodį ponė Albrechts. Žaliųjų atstovui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pana Sensenbreneriui už tai, kad atvyko. Tai geras signalas, leidžiantis mums atlikti savo darbą vykdant šį tyrimą dėl šnipinėjimo ir piliečių sekimo veiksmų abiejose Atlanto pusėse. Žinome, kad buvo peržengta nemažai raudonųjų linijų taip pat ir ES valstybėse narėse, Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, valstybės ryšių centras yra peržengęs nemažai tokių ribų, kalbant apie E, valdžių atskirų struktūrų tarpusavio sąsajas ir sąryšius. Jūs kalbėjote apie valdžių atskirimą, tačiau ką Jūs manote apie e, jungtinių valstybių piliečių asmeninių duomenų aklą rinkimą Europoje? Ir e, kokie, kokį signalą reiktų nusiųsti Europos Sąjungos institucijoms valstybė narių tam, kad tokia praktika e, baigtųsi. Na, paklausti, kaip jūs prognozuojate šių diskusijų raidą ir rezultatus kongrese atsakymas. Noriu pasakyti, kad e, aklo domenų rinkimo veikiausiai nebus. E, e, galbūt mes e, tos pačius daiktus kitaip vadiname. Pagal laisvės aktą duomenys bus renkami tikslingai tik tų asmenų, kurių atžvilgių e, bus e, surinkti įrodymai ir įtarimai dėl dalyvavimo teroristinėje veikloje, keliant grėsmę atitinkamoms e, valstybių narių ir JAF agentūroms bei institucijoms ir šie surinkti įrodymai turės būti saugomi tol, kol vyks tyrimas e, atitinkamų asmenų atžvilgių. Taip pat e, visi turėtume suvokti, kad visi atliekami veiksmai turėtų būti konstituciniai, remiantis Junktinių valstybių konstitucijos nuostatomis ir ES. Šie veiksmai taip pat neturėtų pažeisti valstybių narių konstitucijų ir ES. E, Europos parlamento patvirtintų ir priimtų e, sutarčių konstitucinės garantijos, jeigu buvo pažįstas, kaip aš supratau, tokius veiksmus atliko NSA, tai uh, tokie veiksmai yra nepriimtini. Nei Baltieji rūmai, nei Senato ir atstovų rūmų vadovai ir tikrai žvalgybos komitetai abiejose parlamento rūmose nenorėtų senato vadovai, ponas Benetas ir ponas Bakeris norėtų priimti blogo teisės akto. Aš e, tikiuosi, kad e, ateis laikas, kuomet e, biudžeto įstatymas bus patvirtintas abiejose parlamento rūmose ir kartu su juo bus patvirtintas taip pat ir mūsų teisės aktas. E, ir jeigu biudžete bus nepateikti mums priimtini, biudžeto projekte bus nepateikti mums e, priimtini pasiūlymai, tai mes galėsime šį statymą atmesti ir tuomet kita valdžios e, šaka turės daryti atitinkamas nuolaidas tam, kad e, pritartų mūsų teikiamiams pasiūlymams. Ačiū ponai Kirkopui, pono, pono Kirkopo ir ponas Ens nėra, aš būsiu paskutinė kalbėtoja šešėlinių pranešėjų, iš šešėlinių pranešėjų sąrašo, o po to steiksime žodį kitiems. Aš džiaugiuosi, kad jūs minėjote kairiuosius ir dešiniuosius Ir tikrai džiugu, kad visuomet galima grįžti prie bendrųjų demokratinių vertybių ir abiejose Atlanto pusėse mes e, aukštai vertiname saugumo klausimus, e, tačiau saugumas dažnai tampa pretekstu siekiant slaptosioms tarnyboms e, neribotai išplėsti savo galės. Aš tikrai nesuprantu ir kolegos nesupranta, kaip pasaulį saugesniu gali padaryti įsilaužimas į Europos komisijos serverius, ponios Merkel ir ponios Rūsė pokalbių telefoninių pasiklausimas. Panašus veiksmai dažnai tokios galios padidėjusios saugumo tarnybų naudojamos politiniais tikslais ir Mes čia kaip pavyzdį galėtume pasitelkti Rusijos vyriausybės vykdomą masinį gyventojų sėkimą e, kaip pretekstą pasitelkiant kovą su terorizmu ir saugumo grėsmėmis, tačiau aš manau, kad e, tos programos naudojamos daugiau politiniais tikslais, kaip ir Klot Morais, norėčiau sužinoti, Ar matote galimybių kokiu nors suderinti JAF ir ne JAF piliečiams taikomus saugiklius šio sekimo e, skandalo kontekste. Dar turiu daugiau klausimų, gal galbūt atsakykite į šį. Kita savaitę Vašingtonė komisijos narė Reding sustiks su JAV teisingumo ministru Eriku Holdenu ir tai bus viena iš svarstysiamų temų, kaip tos diskusijos, kokia linkme pakryps, nežinau, tačiau tikiuosi, kad e, reikėtų numatyti ir pripažinti galimybę kitų šalių piliečiams e, arba piliečiams atvykstantiems iš trečiųjų šalių vienodas teisės ir galimybė jas apginti. Ačiū, šis atsakymas nuteikia teigiamai, dar turiu du trumpus klausimus. Pirmasis toks, klausydamasi jūsų įžanginės kalbos, supratau, kad svadinamasis Pfizerio teismas ir toliau uh, dirbs, tačiau jūs numatote privatumo uh, apsaugos advokato pareigybę, kuris, e, advokato, kuris galėtų dirbti tame teisme, tačiau teismo paties panaikinti nesiūlote. Kitas pasiūlymas, kokiais, klausimas, kokiais būdais galėtume bendradarbiauti ir paremti jūsų iniciatyvą, galbūt e, galėtume panašią iniciatyvą pateikti ir šioje Atlanto pusėje tam, kad e, atitinkami įvykiai nepasikartotų atsakymas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kovant su terorizmu labai svarbu keisti slaptosioms tarnyboms surinktą informaciją. Manau, kad jeigu duomenys būtų tinkamai rinkti ir jis būtų tinkamai dalyjamasi, tai rugsėjo 11 įvykiai nebūtų įvykę. Todėl būtina sustiprinti e, žvalgybos struktūrų veiklą ir bendrabiavimą, užtikrinant atitinkamą priežiūrą ir kontrolę. Ir e, bent jau e, jei, vadovaujantis, jeigu ne identiškas, tai panašiais teisės aktais. Kalbant apie Pfizerio teismą, laisvės akte siūlomi keli dalykai. Pirmiausia, siūloma numatyti privatumo advokato pareigybę. Šis advokatas galėtų pateikti tinkamus argumentus per teismo posėdžius, nes iki šiol tame teisme teisėjai galėdavo išklausyti tik tai vienos šalies nuomonę, o kaltinamosios šalies e, arba nukentėjusios šalies nuomonės nebuvo galima išklausyti, todėl nebuvo galima teisėjams priimti objektivaus sprendimo, taip pat tas privatumo advokatas galėtų pateikti apeliaciją e, priemus teismo sprendimus ir šis e, advokatas taip pat užtikrintų Pfizerio teismo e, veiksmų tam tikrą viešumą, pavyzdžiui, e, tačiau e, atitinkama informacija susijusi su konkrečių asmenų teroristiniais veiksmais vis tiek negalėtų būti viešinama, nes e, tai neleistų veiksmingai kovoti su terorizmu. Jeigu Fazerio teismas būtų panaikintas, mums reikėtų kažkokios panašios struktūros vis tiek Tačiau jeigu atitinkamos diskusijos, kurios dabar vyksta slaptai taptų viešos, reikėtų pakeisti e, galiojančius teisės aktus ir e, tarp jų ir patrioto teisės akto, kurio nuostas galioja nuo 2007 metų. Ačiū, dabar keturi kolegos paprašė žodžio, eilės tvarka, Pirker, Zybel, Torvards, Romeira, Dar yra norinčių paklausti, ponai Pirkeriui, pirmajam suteikiamas žodis, ačiū ponai pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Zenzenbreneriui už tai, kad atvyko. Ne tik už tai, kad atvykote, dėkoju Jums, tačiau taip pat ir už Jūsų uh, galimybę atvirai, konstruktyviai diskutuoti su jumis Vašingtonė. Pirmiausia, dėkoju už tai, kad bendradarbiavimas labai svarbus užtikrinant JAV ir Europos saugumą. E, tačiau e, abiems šalims būtų naudinga, jeigu viskas būtų grindžiama tarpusavio pasitikėjimu. Jūs kalbėjote, kad e, pasitikėjimas tarpusavio sumažėjo. Turėjote omenyje, kad NSA veikla yra visiškai nekontroliuojama ir taip pat jūs manėte, kad, teigiate, kad NSA e, pažydinė įstatymus e, kasdienėje savo veikloje, taigi minėti dalykus, apie kuriuos mes taip pat kalbame. Ačiū Jums už tai. Klausimas yra, kokios išvados iš to bus padarytos. Taigi konkrečiai noriu paklausti, kokie, e, kokius teisės aktus Jūsų manimu, JAV teisės aktus ignoruoja NSA ir kaip galėjo atsitikti, kad NSA pažydinėja šios teisės aktus e, arba jų nepaisė. Taip pat noriu paklausti, kaip bus pasiekta Junktinėse valstijose NSA ir kitų slaptųjų tarnybų veiklos kontrolė ir kaip bus užtikrinta, kad jos laikytųsi įstatymo raidės, siekiant užtikrinti saugumą ir siekiant toliau plėtoti partnerystę su Europa. Kitas klausimas, jeigu ar ateityje tie nauji siūlomi teisės aktai būtų taikomi tik JAV piliečiams ar ir ES piliečiams, kurių duomenys yra renkami ir kuriais naudojamasi jungtinėse valstijose. Aš pasisakysiu už tai ir tikiuosi, kad taip pat ir ES piliečiams, kurių duomenys naudojami, tie teisės aktai bus taikomi. Pastis klausimas susijęs su SWIFT susitarimu ir pagrindų susitarimu dėl duomenų pasikeitimo bei duomenų apsaugos baudžiamosiuose bylose tarp ES ir JAV. Kada manote, toks susitarimas galės būti iš tiesų pasiektas? Žodis panašiai Jensen Brieneriui. Aš pabandysiu iš eilės atsakyti. Domenų apsauga nusikalstamo persikojimo atvejais yra viena iš kitą savaitę aptarsiamų temų, kai diskutuos komisijos narė Reding ir generalinis prokuroras Holderis. Aš abejoju, ar e, bus pasiektas galutinis sustarimas, bet bent jau bus pradėtas darbas. Antras dalykas, nepaisant to, koks yra priimtas įstatymas, jeigu agentūra žino, kad e, gali uh, E, netaikyti priežiūros, ar tai nėra vykdoma, tai e, agentūra stengsis savo įgaliojimus išnaudoti maksimaliai. E, NSA taip jau yra dariusi ir tie iš mūsų, kurie galvojame, kad jie nuėjo per daug toli, šiek tiek negu jiems galima, net ir prieimus Junktinė Amerikos valstijų laisvės įstatymą, turi būti numatyta galimybė e, pranešti apie pažeidimus, kai ir agentūrai imtis reikalingų veiksmų, jeigu reikia. Aš manau, kad e, priežiūra NSA yra labai svarbi, tai turi daryti ir kongresas, e, ir teismai, ir baltieji rūmai. Galiausiai, stengiantis pagerinti Junktinių Amerikos valstijų teisės aktus, ypač kalbant apie ES piliečių besilaikančių Junktinės Amerikos valstijose apsaugą, E, mano nuomonė reikėtų suprasti, kad ši problema E, bus susijusi su mano jau pristatytais, mano paties ir kitų senatorių vestais įstatymais. Senatorius Feinsteinas taip pat priėmė labai svarbių įstatymų, kurie prieš pusantrą savaitę buvo patvirtinti Senato žvalgybos komitete, balsuojant 11 už, 4 prieš. Mane tokie faktai gazdina, nes tai e, parodo, kad tai, ką darė NSA, rinkdama masinius duomenis, e, E, yra daroma tik todėl, kad Pfizer jiems leidžia tai daryti. Galbūt Pfizer e, teisme bus primta kitokią nuomonę, galbūt teisėjai prims kitokį sprendimą, bet sustabdyti nieko nebus galima teismo orderių, nes e, Pfizer daro tai, ką NSA darydavo iki šiol ir įstatymų patvirtina, kad viskas yra teisingai. Tai dar labiau pablogino europiečių besilaikančių JAV padėtį, nes e, net 72 valandas tie žmonės be įspėjimo gali būti stebimi Junktinėse Amerikos valstijose, net, negavę, net negavus generalinio prokuroro leidimo tai daryti. Vėlgi, e, iškyla e, Junktinio Amerikos valstijų prokuroro politinės kontrolės klausimas. Junktinio Amerikos valstijų prezidentas uh, E, kartais atrodo, kad negali sukontroliuoti, ką daro NSA ir kitos saugumo agentūros. Jie daro vos ne tik ką nori, 72 valandas be jokio leidimo. Mane tokia padėtis gazdina. Ačiū, ponė Zipil. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau vokiškai kalbėti. Komet yra užpuolama bet kuri šalis tai jos vyriausybė galvoja apie visas įmanomas apsiginimo priemonės. Taigi dėl šių priežasčių puikiai suprantu, kad JAV pradėjo taikyti atitinkamas gynybos priemonės po rugsėjo 11 išpolio, tačiau nuo to laiko jau praėjo 12 metų. Ir nepaisant to, kad aš tikrai nedrįstu tvirtinti, kad teroristų pasaulyje neliko vis tik tai daug kas nuo to laiko pasikeitė, ar per tą laikotarpį JAV valdžios institucijos nesusimastė nei minutiai e, apie tai, kad tuo metu patvirtintos priemonės iš tiesų pasitvirtino, atnešė apčiopiamų rezultatų ar, gal, ir, ar galbūt jas, ir, kai kurių jų reikėtų atsisakyti. Yra tokia patarlė pasitikėti gerai, kontroliuoti dar geriau Ir aš manau, kad šiame kontekste, kad jeigu kokiai nors institucijai suteikiami papildomi dideli įgaliojimai, ji pradeda veikti nekontroliuojami. Noriu paklausti, kodėl per pastaros 12 metų niekam nešovė į galvą įdėmiau panagrinėti, ką veikia NSA ir kitos slaptosios tarnybos, kad būtų galima įvertinti, ar tos priemonės, kuriomis ribojamos taip pat ir JAV piliečių teisės, ar nėra jomis piknaudžiaujama, ypač atsižvelgiant į tai, kad e, išlaidos šių priemonių įgyvendinimui finansinės yra labai didelis. Dabar kalbama, kad norima užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo ir piliečių teisių. JAV kita vertus kyla klausimas, ar e, E, Europoje vis, ne viskas nevyktų taip, kaip iki šiol, jeigu ponas Naudenas nebūtų atskleidęs atitinkamos informacijos. Įkėjo klausimas, kodėl, jeigu jau slaptosios tarnybos pradėjo veikti nepriklausomai ir įgyveno priemonių, priemonės, e, kurios nebuvo teisėtos, ar JAF neturėtų uh, pagalvoti, kad su ponu Snaudinu taip pat vertėtų elgtis kitaip, nei dabar yra bandoma elgtis, atsakydamas pirmąjį su klausimų dalį. Kai aš dalyvavau rengiant patriotų įstatymą, aš norą reikalavau, kad būtų numatytas ketverių metų saulėlėžio nuostata. Ir e, teisė, kuros ir žvalgybos e, ratuose E, buvo daug apie tai diskutuojama, buvo priimtas jau 17 įstatymas dėl e, pasaulinio masto kovos su terorizmais. 2005 metais jų pabaigoje e, Saulėlydžio nuostata baiginėjosi ir tada aš prižadėjau savo rinkėjams ir visai valstybei, kad aš organizuosiu e, susitikimus dėl visų papildomų įgaliojimų ir tik tada priimsiu sprendimą ar pratesti tą įstatymą. Reikia pasakyti, kad 14 iš 17 įgaliojimų buvo įtvirtinti ir padaryti nuolatiniais. O svarbiausia, man buvo atsikratyti įstatymą, kuris neleido e, CŽV ir FBI keisti žvalgybinę informaciją Europos e, komisija, kuri buvo tada sukurta e, rugsėjo 11 dienos, E, tyrimams, e, išpoliams tirti e, vadovavosi aiškiais teisės aktais. 215 įstatymo skyrius buvo nepaprastai svarbus, nes jame buvo numatytos veikimo priemonės ir jis buvo pratestas laikinai. Dabar jis turėtų galioti, galioti iki 2015 m. sausio 1 dienos. E, gana atvirai mes pradėjome kalbėti, kad turi būti kurtas naujas teisės aktas, jeigu e, senatoriai nesutiks koreguoti dabar, turimo dabar įstatymo. Aš manau, kad e, dabar atsirado būtinybė deramai parengti ir įgyvendinti verslo registravimo nuostatas žvalgybos ir priežiūros įstatymę, bet įstatymas turėtų būti orientuotas tik į tuos, kurie yra įtariami rimtais pagrindais, kad dalyvauja teroristinė veikloje, negalima viršyti tų įgaliojimų. Matome, kas čia vyksta. Mano nuomonė, jeigu pažvelgtumėme į tai, kaip NSA e, išplėtė savo veiklą. Iš pradžių taikydavosi tik tai žmonės, kurie buvo įtariami dalyvaujantis ter teroristinėje veikloje o dabar jau pradėjo persekoti po 2006 metų santykinį terminą. E, žodis santykinis vis dažniau yra taikomas, e, randant žmonės, kurie tarsi gali būti įtariami terorizmu. Ir to žodžio santykinis naudojimas susiaurina tyrimo mastą. NSA ir Teisingumo departamentas sugebėjo įtikinti uh, E, Pfizer teismą, kad reikia išplėsti e, jiems suteiktus įgaliojimus e, ir Junktinėse Amerikos valstijose, o kai kuriais atvejais net ir užsienyje, dabar jie gali rinkti duomenis, iš kurių jie tarsi padaro išvadas, kad vienas ar kitas žmogus yra įtariamas kaip teroristas. NSA pareigūnai dalyvauja atviruose visuomeniai klausimuose Aš e, pats esu tokiuose buvęs ir tik vieną kartą mačiau atvejį, kai iš surinktų duomenų buvo galima konkrečiai pasakyti, kad e, buvo rasta informacijos leidusios sustabdyti teroristinį veiksmą, o visais kitais atvejais buvo labai žiauriai pažeidžiamas privatumas. Niekuomet nebuvo atsakytas toks klausimas. Po žodžio santykinis e, naujoviško interpretavimo e, Kaip reikėtų elgtis? Ar galima tai e, pateisinti kaip būtinybę sustabdyti teroristinius veiksmus, jeigu tai net neša jokios naudos? E, aišku, viskas baigėsi tuo, kokia kontrolė, viską galima suvesti į tai, kokia kontrolė buvo organizuota NSA. E, senatoriai tada sukūrė specialią komisiją kuri tuo metu nagrinėjo Junktinio Amerikos valstybių žvalgybos tarnybų itin drąsią veiklą, kartais veiklą, kuri peržengia e, jų įgaliojimus. E, bėgant laikui tos komisijos e, įgaliojimai išsiplėtė ir dabar kilo tam tikras konfliktas tarp žvalgybos komiteto, įskaitant komisijos senatorių Feinsteiną ir teisingumo komiteto, su kuriuo mes e, kur kas viešiau dirbame e, negu žvalgybos komitetas, negu su žvalgybos komitetu. Aš pats e, esu Senato vidaus reikalų komitete ilgai dirbęs ir aš žinau, kas čia tie komitetai daro. Jie bando apeiti įstatymą. Mes norim užkirsti kelią tokiems dalykams. Thank you. As uh, some more colleagues have come forward, I still... Ačiū. Kolegų dar mm, atsirado norinčių kalbėti, dar keturi užsirašė, todėl norėčiau visų paprašyti e, kalbėti drausmingai ir kalbėti kuo glaušiau. Toliau ponas Torvalis. Ačiū pirmininkė. Pone Sensebrenner, aš manau, kad Amerikos politiką rengusieji dešimtajame dešimtmetyje e, gana gerai padirbėjo. E, ir aš manau, kad e, dabar gerokai padėtis pasikeitė ir nemažas iššūkis jūsų laukia. Matome, koks kiekis duomenų yra surinktas. Palyginkim su tuo, ką turėjom, kai, pavyzdžiui, e, rugsėjo 11 įvyko. vyko Ir dabar e, jau žinome, kad gana daug yra e, planų kūriama, kaip realiai apsaugoti piliečių Amerikos ar, ar Europos e, asmeninius duomenis, išvengiant bet kokio pašalinio nutekėjimo per įvairias programas ar įvairiausius planus. Jūs E, turbūt dabar turi daugiau kovoti negu dešimtajame dešimtmetyje, siekdami, kad reikalai pagerėtų, bet aš labai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kokio masto ši problema iš tiesų yra. Net negali būti teikiamas klausimas tokio pobūdžio. Senatas privalo laimėti ir mes turime kovoti su administracija, kovoti su mūsų atitinkamų partijų vadovais. E, su kongreso, su senato kolegomis. Be to turime kovoti su žvalgybos komiteto nariais. Aš e, manau, kad labai daug vilties suteikė tas faktas, e, kad fondų surinkimo programa, e, kurį Mičigano atstovas Liepos pabaigoje pasiūlė, buvo atmesta tik septynių balsų dauguma. Manau, kad tai pažadino šiek tiek priešininkus. Ir jie suprato, kad kažkas vyksta iš tiesų negerai. Nebuvo labai rimtos diskusijos apie tai ir tas pasiūlymas buvo pateiktas ir aptartas maždaug per 24 valandas. Tai vyko prieš 3,5 mėnesio. Dabar jau diskusijų buvo organizuota daugiau Ir e, ypač daug sako, man atrodo, tas faktas, kad kai Mišigano e, atstovo e, pakeitimas buvo atmestas, NSA generalinis inspektorius pareiškė, kad yra pažeisti tūkstančius kartų vidaus reglamento reikalavimai, organizuojant įvairius tyrimus. Akivaizdu, kad žmonės dirbantis NSA, nacionaliniai saugimo agentūrai, uh, E, puikiai supranta, ką daro, jie žino savo reglamento nuostatas ir aš manau, kad atėjo laikas vis tik jiems apkarpyti sparnus. Ir e, tikiuosi, kad e, dabar mes susilauksime savo pusėje daugiau paramos ir bus klausimas suformuluotas, problemos esmė suformuluota teisingai. Mūsų pasiūlymas jau yra pateiktas ir senatų ir kongresų ir aš labai džiaugiuosi, kad senatorius Lei pasirašė, kuris yra vyriausias senate šį dokumentą Jis yra ketvirtas e, pagal rangą valstybės valdžioje. Romeva. Dėkoju, kitas kalbėtojas yra ponas Romeva. Dėkoju. Mes daug kalbėjome apie pasiekmes to, kaip neteisingai pasinaudojo NSA egzistuojančiais įstatymais. Buvo pasteltas tarp, e, tarp vyriausybinis lygmuo. Aš faktiškai turiu du klausimus. Pirmiausia, kaip jūs vertinate tą faktą, kad buvo pasidai, pasiremta tokiais dalykais kritiniu politiniu momentu, buvo sekami žmonės ir visą tai buvo stengiamasi paslėpti po neva kovos su terorizmu šydu. Šiuo atveju tai yra iš tikrųjų daug didesnis pasto klausimas, ne tik tarp vyriausybinio ligmens klausimas, nes tai pakerta tikėjimą, pasitikėjimą tarp atskirų politinių judėjimų, tarp atskirų vyriausybių apskritai, nes e, žinome, kad buvo daromi ir ta vyriausybiniai ne visai teisingi dalykai. Kaip jūs vertinate jungtinių valstybių veiksmus šioje srityje? Ir kaip manote, reikia šią problemą spręsti ateityje? Dėkoju. Atsakymas. Atsakydamas galėčiau pasakyti štai ką. Vidaus politikos srityje ES valstybėse narėse, nemanau, kad reikėtų labai daug šią temą kalbėti, nes egzistuoja sutartys ES, egzistuoja reikiami teisės aktai. Tačiau svarbu, kad problema būtų žinoma. E, svarbu suvokti, kad Terorizmo nusikaltimai turi būti tyriami, tam reikalinga žvalgybos informacija. Tikiuosi, kad laisvės aktas gali atkurti pasitikėjimą tarp viena vertus piliečių teisių ir laisvų apsaugos, kita vertus tarp būtinybės turėti tos žvalgybinius duomenis. Manau, kad Labai svarbu yra žinoti, kad kai kurie tie dalykai yra privalomi, jos privalu atlikti. Tačiau svarbu, kad nebūtų peržengtos sveiko protrybos. Pone Latvart, ačiū, pone pirmininkė. Prisijungiu ir aš prie padėkos žodžių e, ponui Senserbreneriui. Ačiū jam už tai, kad atvyko į mūsų komitetą. Aš tiesiog Norėjau sužinoti, ar jūs turite, turėjote progą, ar galbūt turėsite progą padiskutuoti su politikais Londone. Kalbant apie politinį spektrą, jūs esate kaip tik tas žmogus, kuris galėtų kalbėti su konservatorių sparno politikais. Jūs ko gero žinote, kad, tokių, kad tokios diskusijos vyko Londone, tos diskusijos vyko Vašingtone ir aš norėčiau pasakyti, kad, at, kad buvo toks atvejs, kai premjeras nusprendė paduoti teismą Guardian laikraštį. Ar tas būtų įmanoma Jungtinėse valstijose? Ir aš um, norėjau paklausti, ar jūs turite kokį nors požiūrį į tai, ką jūs manote apie įvykius įvykusius Londone. Um, tiesiog mes siekiame, kad Junktinės valstybės Europos Sąjunga plėtotų normalius santykius, kad tačiau tame kontekste iškyla duomenų apsaugos ir dalymosi duomenimis klausimai. Ką apie tai manote? Dėkoju. Atsakymas. Nežinau, ar galėtume šiuo atveju kalbėti apie jauką. E, tiesiog žvalgybos tarnybos veikia tiek valstybėse narėse, tiek kitur, tačiau jos turi veikti apsiribodamos savo šalimis. Būtent dėl to šiandien čia ir atvykau, jūsų kvietimu, nes manau, kad, kad tos, tas poveikis tų veiksmų atliktų jungtinėse valstybėse palėkė, pa, palėtė kai kurias ES šalis, keletą jų bent jau. Aš visada pasisakiau už tai, kad tarp saugumo užtikrinimo ir piliečių teisų apsaugos turi egzistuoti subalansuotas ryšys. Maničiau, kad reikėtų turėti vienodus teisės aktus susijusius su asmens duomenų apsauga ir tie įstatymai turėtų būti vienodai taikomi visame civilizuotame pasaulyje. Be abejo, e, egzistuoja tam tikri konstituciniai apribojimai. Ir ačiū už kvietimą į Londoną ir manau, kad būtinai atvyksiu ten. Gal ir ne dėl šito tikslo, bet atvyksiu ten. Dėkoju. Thank you very much. Uh, Senator, you mentioned that, that when pressed the NSA... Elkstrom, kolega Elkstrom. Na, buvo nekarta kalbėta, kad tas sėkimas veda į vieną kovą su terorizmu. E, paminėkime tą vieną atvejį, juk tai esmai formuoja ir įsitikinimus tam tikrus. Nes be abejo, terorizmas yra labai didelis nusikaltimas. Ruošti teroristinius aktus taip pat. Ar tai yra susiję su kokiais nors, su kokiais nusikaltimais tai gali būti susiję, ar tai, kokiu tai turi pasiekmių, jeigu asmuo areštuojamas už teroristinio akto rengimą. Ne, tai, tai, tai dažniausiai turi tam tikrų finansinių pasiekmių. Ir galėčiau pasakyti štai ką skirtumas tarp terorizmo ir šiaip įprasinių nusikaltimų yra štai koks. Ir e, kai nusikaltimas padaromas, reaguoja tam tikros atsakingos struktūros. Surenkami įrodymai, e, išklausomi liudytojai, e, sulaikytas asmuo turi galimybę išdėstyti savo argumentus, kalba prokuroras, kuris sprendžia ar perduoti į teismą šią bylą ar ne. Tačiau terorizmo atveju viskas vyksta kitaip. Dažniau reikia reaguoti užkartant kelią tokiam dalykui, kadangi tai gali pakelti, e, tai gali išgelbėti daug gyvybių. 3000 buvo prarasta rugsėjo 11. E, kai vakarų Pensilvanijoje nukrito lėktuvas, vėlgi žuvo žmonės, e, nes lėktuvas nukrito sporto renginio metu pilname žmonių stadione ir būtent dėl to turime teroristus sustabdyti dar iki jų išpolio. Aš rengiau teisėkurus atsakymus į šio pobūdžio problematiką. Ir būtent dėl to ir sakau, kad reikalingus yra žvalgybos struktūros, priežiūros struktūros, operatyvinės struktūros. Tačiau visa tai turi būti daroma konstitucinių nuostatų numatytomis sąlygomis ne vienu atveju nebūturi būti pažeidžiami numatyti teisės aktai. Vokietijoje teroristai gali planuoti ataką prieš jungtinės valstijas, be abejo. Tai aš ir aš tu, tuo atveju galvoju, kad reikėtų teroristus sekant Vokietijoje griežtai laikytis Vokietijos teisės nuostatų. Jeigu tai daroma Amerikoje, reikėtų laikytis Amerikos teisės nuostatų. Uh, netaip svarbu, ar jie būtų vokiečiai ar kokie nors kiti. Jeigu jie atvyko į Ameriką, e, jie turi būti e, traktuojami pagal mūsų šalies teisės nuostatas. Lygiai taip pat ir dėl įrodymų teikimų ir faktų įrodymų. Ačiū, sako pirmininkė. Ši paskutinė pastada, pastaba iškelia daugelį klausimų, nes tie ekstra, teritorinis aspektas tas yra labai svarbus, nes reikia, kad potencialus teroristai būtų atvykę jungtinės valstijas. Jungtinėms valstijoms būtina tuomet pasiekti to asmens duomenis, kurie bebūtų, kuriam pasaulio taškėje būtų galima rasti. Taigi tas ekstrateritorialumo elementas egzistuoja bet kokiu atveju. Aišku, tokių dalykų gali būti ir Vokietijoje. Turime dar vieną minutę ir galime uh, leisti kolegai Janui Albrechtui paklausti. Yeah, ask... Noriu užduoti klausimą, pratesant šią jūsų mintį. Pfizerio įstatymas taip pat buvo atitinkama linkme priimtas ir pagal jo nuostatas e, yra įmanoma rinkti ES piliečių asmenis duomenis, tačiau ES piliečiams nenumatoma galimybė kreiptis į JAF aukščiausiai teismą ar kitas teisminės institucijas. Ar jūs ketinate kažkaip spręsti šį klausimą? Atsakymas. Pagal Pfizerio įstatymą JAF piliečiai galbūt netgi nežinotų, ar Pfizerio teismas išdavė leidimą rinkti apie juos kokius nors asmeninius duomenys, ne vien tik tai NSA agentūrai. Pagal baudžiamojo proceso kodeksą jungtinėse valstijose, jeigu asmo jau yra kaip nors teisiamas, būtina informuoti tą asmenį kad būtų sudarytos sąlygos jam apsiginti ir jeigu atitinkama informacija buvo surinkta neteisėtai, tai e, jie gali būti panaudojama teisme kaip įrodymas. Ir to yra skirtumas tarp, ar yra kokio nors skirtumo tarp JAV piliečių ir turinčių nuolatinį leidimą gyventi JAV ir jų atžvilgių e, taikomomis e, priemonėmis palyginti su trečių šalių piliečiams. Uh, E, kitą savaitę e, komisijos narė Reding ir e, JAV teisingumo ministras Holdingas susitiks Vašingtonė ir manau, kad apsvarstys šios klausimus. Manau, kad geriausias pavyzdys yra kuomet ES piliečiai yra įtraukiami į sąrašus asmenų, kuriems neleidžiama atskristi į JAV e, arba atvirkščiai. Ir toks buvo e, atsitikimas su senatoriumi e, Kenedžiu, kuris E, kuriam nebuvo leista skristi ES teritorijoje ir užtruko nemažai laiko, kol buvo visos aplinkybės įsiaiškintos ir ištaisyta klaida. Ačiū, dėkoju e, kongresmenui Sensenbrenneriui už atvykimą, už atsakymus jam užduotus klausimus. Aš tikiuosi, kad Toliau galime tikėtis, galėsime tikėtis, kad jūs esate savo pažadą tęsti dialogą, nes per atimiausius mėnesius ir metus reikės išspręsti nemažai klausimų. Jei prašyčiau šiek tiek tylos. Jūs minėjote, kad tikriausiai bus neįmanoma patvirtinti vieną pasaulinį privatumo apsaugos įstatymą, nes gyvename skirtingose teisinėse sistemose, tačiau teisės aktai galėtų būti grindžiami tais pačiais principais, tokiais kaip svarbos, būtinybės, proporcingumo ir e, turėtų būti. Turėtume rasti būdų taip pat bendradarbiauti, siekiant užtikrinti saugumą, nepažeidžiant asmenų privatumo. Ateitie tikiuosi, kad galėsime susitikti pavasarį ir tęsti mūsų pradėtą gerą bendradarbiavimą. Labai ačiū. Okay, then, um... Teškime mūsų posėdį. Kviečiame mūsų podiumo kitos dalies pranešėjus diskusijų tema - parlamentinė priežiūra saugumo tarnyboms nacionalinių lygmenių vykdant masinį gyventojų sėkimą. Pirmasis kalbėtojas bus ponas Eriksonas, kuris jau pakeliui pas mus. Jis yra Konstitucinio reikalų komitetos Švedijos parlamente pirmininkas, kitas pranešėjas ponas Van Delden, e, Niderlandų. E, E, nepriklausomų slaptų ir žvalgybos tarnybų kontrolės komiteto pirmininkas. Okay, colleagues, we continue with the second session. Taigi pradėkime antrąją mūsų posėdžio dalį. Prašau tų, e, kurie dabar dalyvauja asmeniuose pokalbiuose, perkelti šios pokalbius už posėdžių salės durų. Ačiū ponui Albrechtui. Sveikiname mūsų podiume ponus Erikson ir von Delden. Dabar paprašysiu abiejų pranešėjų trumpai pristatyti savo temas, po 10 minučių kiekvienam suteiksime, po to diskutuosime. Pons Pirkeris dėl darbo tvarkos, ačiū ponė pirmininkė. Švedijos delegacijos vardu noriu užduoti klausimą, kadangi įvyko tam tikras nesusipratimas ir todėl mes paprašė šį klausimą iš karto užduoti. Švedijoje yra tokia nusistovėjusi tvarka, kad konstitucinių reikalų komitetas Švedijos parlamento nėra atsakingas už mūsų svarstamus klausimus, tai yra kontržvalgyba arba domenų apsauga. Švedijos delegacija todėl norėjo išsiaiškinti, kodėl ponas Eriksonas buvo pakviestas į mūsų posėdį, ar ponas Eriksonas e, čia dalyvauja kaip Reichstago e, komiteto, kuriam pirmininkauja e, atstovas, e, nors e, tas komitetas neturi galiojimų šios klausimus svarstyti, ar jis kaip nors kitaip kitą ampluočią atlieka. Pone Pirkerė, atsakymas jūsų klausimai buvo elektroniniu paštu paskelbtas. Jeigu teisingai suprantu, Švedijos parlamente du komitetai atsakingi už šios klausimus. Šis komitetas yra vienas iš dviejų. Kaip suprantu, prašymas atsiųsti mums pranešėjai buvo išsiųstas oficialiais parlamentiniais kanalais ir Švedijos parlamentas, reaguodamas į mūsų prašymą, pasiūlė pono Eriksono kandidatūrą šiam prašymui perskaityti, taigi išsiaiškinam visas aplinkybės, dabar steiksiu žodį ponui Eriksonui. By... Labai ačiū. Pirmiausia, aš pabandysiu atsakyti jūsų išreikštą susirūpinimą. Pone Kratsa Bild taip pat išreiškė savo nepasitenkinimą. Ji yra Švedijos užsienio reikalų ministro žmona. Ir Iš tiesų yra taip, kad mūsų parlamente yra trys komitetai, kurie skirtingais būdais yra atsakingi už tą patį klausimą. Ir aš pasakyčiau, kad turbūt labiausiai šias rytimi e, rūpinasi dabar gynybos komitetas. Nes akivaizdu, kad e, ši tema yra labai glaudžiai susijusi su krašto apsaugos reikalais Ir šiuo metu gynybos komitetas parlamente tais klausimais labai domisi. Taip pat teisingumo komitetas e, rūpinasi šią temą. Konstitucinių reikalų komitetas yra atsakingas už piliečių laisvės pavyzdžiui, e, žmonių e, asmenų apsaugų, asmens domenų apsaugos reikalus, integralumo reikalus. Todėl e, Konstitucinių reikalų komitetas iš dalies yra atsakingas už šį klausimą. Jūs esate iš dalies teisus, bet ne visiškai. Aš tikiuosi, kad jūs nepyksit, kad pereisiu į švedų kalbą savo kalboje, Tada galbūt e, klausimus galėsim atsakyti angliškai vėl, nes e, ši tema yra techninė. Ir aš geriau kalbėčiau švedų kalbą, kad nepasakyčiau, ką nors neteisingai. Ačiū. Läget i Sverige. Padėtis Švedijoje E, elektroninės žvalgybos požiūrių ir e, šnipinėjimo internetu, kitaip tariant, e, požiūrių yra tokia, kad mes 2008 metais, 2009 metais labai plataus masto diskusijas šio klausimo organizavome. Švedijos parlamentas e, prieš tai buvo pateikęs naują pasiūlymą įstatymui dėl elektroninės žvalgybos reglamentavimo. Ir anksčiau, plačiau galvojant, šis klausimas buvo iš vis nereglamentuojamas. E, per tą diskusiją e, išryškėjo naujas įstatymo projektas, E, kurį labai aktyviai kritikavo daugelis organizacijų ir parlamento viduje ir už jo ribų. Kritika iš esmės e, buvo susijusi su tuo, ar e, yra racionaliai pateisinama klausytis asmenų, kurie nėra oficialiai įtariamieji Švedijoje. Ir to pasiklausimo, to, tų diskusijų esmė buvo uh, asmens e, integralumo apsauga ir e, švedų gyvenančių Švedijoje duomenų apsauga. E, po to turiu pasakyti, kad ir pačioje vyriausybėje atsirado labai daug kritikų. Daugiausia tai buvo ne vyriausybės partijos nariai, bet ir valdančiosios vyriausybės narių tarpio atsirado priešininkų ir parlamente taip pat diskusija išsitėsi. Ir vėliau teko tą naują įstatymo pasiūlymą peržiūrėti, pateikti daug pakeitimų. <clears throat> Ir vėliau įstatymas buvo priimtas ir galėčiau dabar trumpai jums pristatyti, koks to įstatymo turinys, kokią juridinę priemonę mes dabar turime. Ir vėliau sugrįšiu vėl prie to, kokios diskusijos visuomenėje vyksta šiais klausimais šiandien. Taigi, e, valstybės tarnyba FRA, tai yra krašto apsaugos ministerijos radio tarnyba, yra atsakinga šiandien už elektroninę žvalgybą. Taip pat šalia šios tarnybos mes turime dar visą eilę kontrolės instancijų. Pagrindinė kontrolę organizuoja e, žvalgynyb, karinės žvalgybos e, teismas, kuris e, tikrina, kaip FRA, gynybos radio tarnyba, organizuoja elektroninę žvalgybą. Dar turime ir valstybės gynybos žvalgybos inspekciją SIUN, kuri yra atsakinga už kasdienę elektroninės žvalgybos uh, E, organizaciją ir FRA veiklos stebėjimą. FRA atlikdama tyrimus gauna leidimą e, tęsti procesą šešis mėnesius, praėjus šešiems mėnesiams leidimas turi būti pratestas. Mes reglamentuojame, e, kokiais kriterijos, paieškos kriterijais turi vadovautis FRA savo tarnyboje ir kokios kriterijos kokių kategorijų paieškos kriterijai gali būti pritaikyti. E, pagrindinė taisyklė yra tokia, kad jeigu siuntėjas arba gavėjas yra Švedijos teritorijoje, tai elektroninė žvalgyba negali būti vykdoma. Todėl e, labai daug FRA vykdomos veiklos yra orientuota į e, ne valstybės viduje vykdomus tyrimus, bet e, tuos signalus, kurie perina per Švediją iš užsienio valstybių arba į užsienio valstybės. Ir e, tai yra tokia pagrindinė nuostata teisės akte. E, objektas turi būti tarsi užsienio korespondencija. Siun organizacija, valstybės gynimo žvalgybos inspekcija, taip pat reglamentuoja ne tik e, paieškos kriterijus, bet ir pažeidimus atsiskaitimo priemonės ir užtikrina, kad FRA vykdoma veikla būtų pagrista galiojančių leidimų. Yra ir dar viena valstybės instancija, kuri dalyvauja FRA veiklos kontrolėje ir tyrime. E, pirmiausia, jai rūpi asmens apsauga, integralumas, duomenų apsaugos užtikrinimas e, tai tarnyba, kuri e, užtikrina asmens privataus gyvenimo apsaugą ne tik internete, bet ir už jo ribų. Taip pat ji stebi, kokiais, e, e, kokius taikinius gali susirasti FRA. Ji kontroliuoja, pavyzdžiui, kontroliuojamas menų sąrašus ir panašiai. Kaip tik šiuo metu, jeigu sugrįžtumėm prie to, kas vyksta šiandien, vyksta e, Švedijos parlamente didelės diskusijos ką tik dabar, penktadienį, vyko visuomeninis debatas, viešas debatas apie tai, e, kaip NSA ir FRA e, palaiko ryšį ir kokios įtakos tai turi Švedijai. Aš turėčiau pasakyti, kad šį kartą e, šis diskus, ši diskusija, šis debatas nėra toks intensyvus kaip 2008 ar 2009 metais. Viena iš E, problemų, kuri labiausiai rūpi visiems švedams, yra ta, kad parlamento kontrolė šiais klausimais yra gana silpna. Yra kritikuojama, e, kad įstatymai yra tam tikrų spragų ir švedai nėra pakankamai apsaugoti. E, Švedijos diskusijose yra išreiškiama labai daug nepasitikėjimų bendradarbiavimų su kitomis šalimis, kokiomis kryptimis bendradarbiavimo, kokios įtakos tai turi švedų ir Europė, Europos piliečių bendrai saugumui ir panašiai. E, nes, kaip pasakiau, manome, kad parlamento kontrolė nėra pakankamai stipri, ar nėra tokia stipri, kokia turėtų būti e, praėjus vieneriems metams vyriausybė turės peržiūrėti šio įstatymo projektą ir turės jis būti pateiktas parlamentui ir e, naujas įstatyminis pagrindas turės būti apsvarstytas. E, Iš viso to galima padaryti išvadą, kad mes švedai turime gana ilgą e, elektroninę e, E, elektroninės žvalgybos istoriją. Mūsų e, krašto apsaugos e, administracija turi pakankamai techninių galimybių, lygiai taip pat kaip ir civilinė pramonė turi pakankamai daug elektroninės žvalgybos priemonių. Krašto apsaugos ministerijų elektroninė žvalgyba yra viena iš pagrindinių temų. Vyriausybė ją labai akcentuoja. Yra kalbama apie tai, kokią informaciją galima naudotis. E, tai yra labai didelė aktualija šiuo metu ir e, iš šalies stebint turbūt e, tą galima nesunkiai pripažinti. Švedijos vyriausybė stengiasi labai atsargiai reaguoti į griežtą kritiką išsakomais klausimais ir aš manau, kad mes E, gauname gana daug kritikos apie tai, kokius santykius palaikome su kitomis valstybėmis, ypač su Junktinė Amerikos valstybių NSA. Mes žaliai, aš esu vienas iš parlamento žaliųjų, esame e, opozicijoje. Ir mums nepatiko nauja elektroninės žvalgybos, e, naujas elektroninės žvalgybos įstatymas. Mūsų nuomonė, jisai nebuvo suderinta su asmens duomenų apsaugos būtinybė. Ir e, E, todėl nuo pat pradžios mes e, asmens duomenų apsaugą akcentavome kaip e, pašalinį objektą šio įstatymo ir duomenų apsauga ir integralumo apsauga turi būti geriau užtikrinta. Reikalavome, kad FRA įstatymas būtų peržiūrėtas E, naujos sąlygos nuostatos turi būti sukurtos, kurios skaidriau ir atviriau užtikrintų domenų apsaugą, parlamento kontrolė turi būti sustiprinta, o greta, bet ta, greta to Švedijos parlamente, ypač iš socialdemokratų pusės, yra organizuojama diskusija apie tai, kad būtina e, e, akcentuoti įmonių šnipinėjimo E, klausimą. Tai turi tapti mūsų prioritetu. Taip pat turime ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią šnipinėjimui iš užsienio valstybių. Junktinės Amerikos valstijos šiose diskusijose atlieka svarbu vaidmenį. E, parlamento padėtis šioje diskusijoje yra šiek tiek silpnesnė. Mes kalbame, kad FRA įstatymas turėtų būti išplėstas arba jis turėtų būti padalintas skirtingas dalis. 2010 metais žalieji, kairieji ir social, e, dešinieji ir socialdemokratai kartu akcentavo, kad reikia atšaukti elektroninės e, žvalgybos įstatymą ir parengti naują įstatymą, kurio pamatas būtų asmens integralumas, asmens privataus gyvenimo apsauga. Šiandien to dar vis neturime dėja ir dabar uh, E, mes e, labiau jau su vyriausybė sutarėme, e, kad reikia keisti įstatymą, kurį turime. Ir gali būti, kad įstatymas bus pakeistas mažesnių mastų, bet pakeitimai bus gilesni, rimtesni. Ir gali būti, kad pakeitus įstatymą iš esmės, nebūtinai jis bus patvirtinas. Ačiū, tokia buvo mano įžanga. Ir aš mielai išklausysiu jūsų klausimų, bet kaip jau sakiau, aš nesu e, gynybos komiteto narys ir e, mano turbūt kompetencija nėra pakankama, kad aš atsakyčiau labai detalius jūsų klausimus. Okay, thank you very much. Uh... Dėkoju. Perėsime prie pirmo klausimų raundo. Pirmiausia, klaus pranešėjai ir šešėliai pranešėjai. Prašom, kolega. Dėkoju. Manau, kad pirmiausia reikėtų pasakyti štai ką. E, iškirdęs tuos pirminius kompe, komentarus, aš pasakyti štai ką. E, mums teks parengti pranešimą vasario mėnesį apie vadinamuosius apie sekimo problematiką ir apie tam tikrus kontroversiškus klausimus, apie valstybių narių žvalgybos veiksmus ir panašiai. E, apie tai, kas vyksta Švedijoje, kas vyksta Olandijoje. Visa. Tai yra įdomi informacija, tai yra situacijos vertinimas Europos Sąjungoje. Tad mes žinome, kad ta situacija nėra puikiai. Aš nesu Švedijos situacijos ekspertas ir nenorėčiau čia teikti politinių nuomonių. Tiesiog norėčiau paklausti, kaip viskas vyksta, ką reikėtų pakeisti esančių tokiai padėčiai. Kadangi buvo užduotas klausimas apie jungtinę karalystę, bus klausimas apie, Oran, apie Olandiją. Norėčiau paklausti, kaip E, yra plėtojami santykiai su trečiosiomis šalimis žvalgybos ir tie ar keičiamasi duomenimis, kiekiais keičiamasi, jeigu taip. Ar e, egzistuoja kažkokios teisinės taisyklės, ar atrodo jūsų šalios egzistuoja, jūs jas kritikavote, ką reikėtų pakeisti, kokią praktiką reikėtų dalintis. Ar e, parlamentas Švedijoje turi galės siūlyti tos sistemos reformas, jų reikės. Ir manau, kad kitos valstybės narės taip pat turės galimybę pateikti savo nuomonę. Ką jūs manote galės, kas, kas, kas jūs manote galėtų būti, koks galėtų būti sprendimas, kokia galėtų būti išeitis šioje situacijoje? Jeigu mes vertintume situacijas atskirose valstybėse narėse, šiuo atveju kalbame apie Švedijos patirtį, Kaip Jūs manote, kaip reikėtų tą problematiką subendrinti ir kaip reikėtų iškinučius spręsti? Ačiū. So I, I reckon that it's possible to show... Panas Eriksen, aš manau, kad galima parengti geriau e, kontrolės priemonės. Už gynybos rytį atsakingos struktūros – teisingumo. Teismas taip pat numato tam tikras prerogatyvas mums. Be abejo, būtina siekti glaudesnių vyriausybių bendradarbiavimo. Švedijos parlamentas galbūt galėtų vykdyti geresnę kontrolę to, kas vyksta mūsų šalies administracijos lygmenį. Nes dabar matau, kad gynybos reikalų komitetas stengiasi tinkamai tą kontrolės funkciją atlikti. Tačiau situacija dėja nėra tobula. Būtų galima daug ką padaryti žymiai geriau. Daugiausia yra teisės aktų susijusių su reguliavimu to žvalgybos ryties, kai Švedijoje prižiūrimi kai kurie Švedijos piliečiai. Aš manau, kad turėtume ko gero dėrėtis ir susitarti tarp mūsų. Norėčiau pasiūlyti susitarti Europos Sąjungoje pirmiausia. Šalis Europos Sąjungos viduje neturėtų viena kitos šnipinėti. Reikia išsiaiškinti, ką galima nuveikti visiems kartu ir galbūt susitarti, kokiu pagrindu priežiūra ar sėkimas galėtų būti vykdomi. Kitas žingsnis galėtų būti, turint tokį sustarimą, ir vykti į Junktinės valstijas ir pasakyti, kad štai mes turime Europoje štai tokį susitarimą susijusi su žvalgyba ir sekimu vienų kitų. Susitarimas susijusi su žmonių paprastų, su įmonių, kompanijų ar atskirų struktūrų sekimu ir kontrolė tų procesų. Ar norėtumėt prie mūsų prisijungti ir pasirašyti šitokį pat dokumentą, siekiant didesnio integralumo tvarkant šią problematiką. Nežinau, ar ta, ar ta idėja būtų labai realistinė, tačiau manau, kad turėtų ji tokia būti, bent jau ES viduje turėtume susitarti, nes kitu atveju, o kam ta ES? Žmonės sako, kad turime turėti bendrą gynybos sistemą, bet jeigu negalime e, susitarti dėl štai tokios ryties, tai tuomet visos kitos šnekos būtų bergžios. Dėkui. Yeah, we strike that. Yeah. Mm. Okay. It's been picked up by the NSA, so we can strike it as <laughs> well. Be abejo, <laughs> kadangi jau kalbame apie NSA, tai galima iškelti visus klausimus. Pirmininkė, kadangi EPP atlieka parlamentinę kontrolę su internetinė priežiūra ir žiūri turbūt mūsų posėdį per kompiuterį, tai tuomet perduosim žodį kitiems, ponui Albrechtui. Kolegos, tiesiog vėluojame, kviečiu visus kalbėti šiek tiek trumpiau, sako pirmininkė. Dėkoju. Pabandysiu klausti trumpai ir susitelkti prie svarbiausių klausimų, kurie mane domina. Pirmiausia, dėl parlamentinės priežiūros. Ar žinote, ar švedijos parlamentarai yra įsitraukę į tyrimus susijusius su šią sritimi. Ar parlamentarai dalyvauja kokiuose nors struktūrose tyrinčiuose tokius, tokius, tokius štai klausimus? Ar tiesiog noriu sužinoti, ar nacionalinių parlamentų lygmenį vyksta tokie dalykai, ar dirbama prie šių klausimų? Ir dar vienas klausimas, kuris mane domina. Ar esate girdėjęs apie Intsen Ar manote, kad kolegos yra su to susidūrę? Ką jie daro šiuo klausimu ir kokiu, kokiu teisiniu pagrindu remiasi? Taigi, aš manau, kad e, svarbu taip pat yra patirbėti prie konstitucinių klausimų. Nes šie visi klausimai, sakyčiau, yra konstituciniai E, iš tikrųjų yra tokių atvejų, kai valstybė išnipinė vieną kitą. Kaip jūs, kaip parlamentarai, dirbatės konstitucijų reikalų komitete, sprendžiate problemą, kai įstatymai kitos valstybės narės yra įgyvendinami jūsų šalies teritorijoje. Pavyzdžiui, kai įvyksta kokia nors kibernetinė ataka, pavyzdžiui, Belgijos, e, Belgakomas patyrė tokią ataką. Arba, pavyzdžiui, kai Google ar Yahoo sistemos užpuolamos. Suomijoje tai buvo, nežinau, ar taip nutiko ir Švedijoje. Ar sprendžiami tokie klausimai, ar jie nagrinėjami ir, kaip Jūs manote, šios problemos turėtų būti sprendžiamos, kaip parlamentarai turėtų įsitraukti. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Jūsų taip pat norėčiau prašyti atsakyti trumpai. No. Atsakymas į kai kurios klausimus yra pakankamai trumpas. Ne. Tačiau atsakant į paskutinį klausimą, vienas iš dalykų, kurį norėjau pabrėžti, susijęs su tuo, kad turime būti daug geriau pasiruošę apginti, apsaugoti įmonės nuo kibernetinių išpolių. Žinome, kad labai daug žvalgybos tarnybų dalyvauja Tose atakose daug lėšų ir išteklių yra į šios veiksmus investuojama. Jeigu norime, kad Europos įmonės būtų konkurencingos, turime ateityje šioje srityje jas tinkamiau apsaugoti. Kiti du ECR ir GUE šešėliniai pranešėjai taip pat posėdėje nedalyvauja, taigi aš užduosiu klausimą, turiu du klausimus, minėjote galimybę pasirašyti nešnipinėjimo susitarimus, tokių idėjų grėbėsi kai kurios valstybės narės. Aš prieštaringai vertinu tokį e, susitarimą, nes šnipinėjimo veiksmai turi būti reglamentojami įstatymu arba būti nelegalus, nes kitaip kokia vertė būtų, iš kokia nauda būtų iš tų nešnipinėjimo susitarimų. Mane taip pat nustebino jūsų teiginys, kad parlamentinė kontrolė Švedijoje yra pakankamai silpna, nes iš ankstesnių diskusijų mes susidarėme įspūdį, kad Švedija, e, turėdama savo išvystytą telekomunikacijų tinklą, yra labai svarbi grandis tarp e, JAF ir Junktinės karalystės e, šnipinėjimo klausimais, todėl manau, kad parlamentinė kontrolė Švedijoje šios rytyje dar svarbesnė nei kitose jas valstybėse, sutinku. Parlamente Šiuo metu vyksta diskusijos dėl priežiūros ir kontrolės, tačiau kuomet prieš keletą metų mes priėmėme šį įstatymą, dabar turime jo rezultatus, manau, kad privalome sustiprinti parlamentinę kontrolę, kad teisinė sistema veiktų taip, kaip buvo iš jos tikimasi patvirtinant e, tą įstatymą, tačiau Švedijoje šis klausimas dar nėra išspręstas kitais metais. Vyks parlamento rinkimai, manau, kad rinkimų kampanijoje šis klausimas bus pakankamai svarbus. E, Tačiau mums Švedijoje svarbu šnip, šnipinėjimo veiklą paskelbti arba padaryti neteisėtą, nes šiuo metu ji tokia nėra. Kadangi tarptautiniu mastu dėrybos nevyksta nei europinių, nei kitais lygmenimis, tai šnipinėti vieniems kitus ir toliau bus legalu. Ačiū, du kolegos prašo žodžio, ponas Torvalsas ir ponas Ekstram. Ponas Torvalds. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad galėčiau pasinaudoti progą ir e, savo gimtają kalbą pateikti klausimą apie santykius, kas yra susiję tarp Švedijos ir Suomijos. Dar 1929 metais Švedija e, sakė, kad Suomija juos persekioja, o e, vėliau po 44 metų e, buvo paskelbta iš švedų, kad Suomija e, E, turėjo informacijos apie Baltijos šalis, kurią perėmė iš švedų. Ir dabar iškylo klausimas dėl santykių su NSA. Ir e, matėme, kaip moralinis, koks didelis susijaudinimas buvo išreikštas. E, dėl to, ką mes darome su savo broliais e, Baltijos šalimis ar Suomijos šalimis. Ar jūs manote, kad tai yra kažkoks tai e, tipiškas švediškas susirūpinimas? Aš sutinku didelę dalimi su tuo, kad didelė dalis kabelinių tinklų ne tik tarp Baltijos šalių, Suomijos, ir Rusijos eina per Švediją. Ir man atrodo, kad ši diskusija ir labai plačiai apie tai ir, e, su tuo susijusi, apie tai ir kalba, su tuo ir yra susijusi e, kas yra svarbiausia gynybos požiūrių Švedijai. Tai yra, Švedijai strategiškai svarbu e, stebėti, kas vyksta tose tinkluose. Ir jeigu mes norime rimtai kelti klausimą, ir bandyti siekti susitarimo tarp Švedijos ir Suomijos bei Baltijos šalių arba bendrai galbūt netgi ES lygmenių, e, kuris nubrėžtų, kiek mes turime teisių e, kontroliuodami vienus ir kitrus kabelinius tinklus, tai klausimas turbūt susi, išsispręstų. Bet dabar e, padėtis yra šiek tiek kitokia ir e, juridiškai reikia ieškoti iškesnės pozicijos, kiek mes galime e, kontroliuoti tuos kabelinius tinklus per FRA agentūrą ar per Švedijos gynybos apsaugos sistemą. Engström. Toliau panas Engström. Ačiū. Ir aš e, norėčiau pasinaudoti progą ir kalbėti švediškai. Visų pirma, aš norėčiau patvirtinti tai, ką jūs pasakėte savo įžanginėje kalboje, apie tai, kad afera įstatymas, kuris buvo priimtas Švedijoje, e, buvo išplaukė iš labai plataus masto diskusijos parlamente ir už jos ribų. Aš pats buvau vienas iš aktyvistų veikusių už parlamento ribų, todėl aš žinau, apie ką jūs kalbate. Bet taip pat čia komitete e, kolegos E, yra gerai susipažinę su FRA, nes praeitą savaitę ketvirtadienį čia įvyko klausimas, kuriame buvo kalbėta apie Švediją. Ir ten be kita ko buvo paaiškinta, kad jeigu neklystų aštuonios instancijos Švedijoje gali nuspręsti kontroliuoti FRA. Mes galėtume jas padalinti į tris grupės. Iš dalies, jos, dalis jų yra karinės gynybinės grupės, paskui turime policiją, įskaitant saugumo policiją e, ir su jie susijusias grupės, ir trečioji grupė yra politinės institucijos, tai yra vyriausybė, e, vyriausybės kanceliarija, užsienio reikalų ministerija. Ir šiandien, e, kaip konstitucinių reikalų pirmininkas, galbūt tu žinai daugiau FRA atlikdamas tyrimus kiek iš dalies tie tyrimai yra kariniai, kiek jie yra civiliniai, kiek yra politiniai, kiek e, e, FRA stebėjimų yra susijęs su Švedijos valstybės politika. Aš negalėčiau pateikti tokio tikslaus atsakymo. Aš manau, kad tai yra pakankamai e, slapta, bet ir aš negaliu atsakyti tokio klausimui pagal savo kompetenciją. Okay, that's, that's very honest. Labai sąžiningas atsakymas. Us, um, the... Dabar pridėjome prie šio diskusijų pabaigos. Dėkuoju ponui Eriksonui. Ir tolesnis mūsų kalbėtojas yra ponas Van Delden, kuris yra Olandijos nepriklausomo peržiūros komiteto žvalgybos ir saugumo tarnybų klausimais, kuris sutrumpintai vadinamas CTIVD Niderlanduose, uh, vadovui. Van de gelegenheid gebruik maken om in ieder geval in het Aš aš taip pat pasinaudos progą ir kalbėsiu olandiškai, tačiau trumpai kalbėsiu taip pat ir angliškai. Aš dirbau kaip teisėjas didžią savo karjeros dalį ir per tą laiką sužinojau, kad yra rašytinė teisė ir e, realioji teisė, kuri dažniau netgi yra svarbesnė nei rašytinė. Taigi aš e, pradėsiu ne nuo apžvalgos E, tačiau pabrėždamas e, e, pačių tarnybų svarbą, yra karinė žvalgyba ir bendraja žvalgyba. Šios dvi tarnybos veikia Niderlanduose ir jų veikloje yra labai svarbu laikytis galiojančių įstatymų ir kiekvienas įstatymų pažeidimas e, arba nesilaikimas turi būti grindžiamas tam tikru proporcingumo ir būtinybės e, e, veiksniu. Komet saugumo tarnybos savo veikloje vadovaujasi tinkamomis nuostatomis, e, e, tuomet ir jų kontrolė yra daug paprastesnė. Kontrolė užtikrina štarnybų veiklos teisingumą, vidaus reikalų ministrai taip pat e, ir tam tikri žemesnio rango pareigūnai, tai gavę atitinkamus leidimus, gali imtis veiksmų. tačiau yra atliekama taip pat ir papildoma jų veiklos kontrolė priežiūra, kurią vykdo nepriklausoma neparlamentinė komisija, kurios veikloje aš dalyvauju, nėra niekai politiškai susijusi su jokia partija. Ši komisija turi neribotą prieigą prie visos uh, slaptųjų tarnybų informacijos, gali atvykti pas e, <clears throat> tarnybų darbuotojus į biurus, įsijungti, prisijungti prie, prie jų kompiuterinės sistemos. Mes galime visą informaciją matyti, tačiau negalime susipažinti su visu jos turiniu. Mano komisija sudaro šeši tyrėjai ir e, trys darbuotojai dirbantis e, nepilnu, nepilnais etatais. Taigi mes tačiau turime galimybę susipažinti pakankamai išsamei su slaptųjų tarnybų veikla. E, dėl jų veiklos yra rengiamos e, viešos ataskaitos, kurios pateikiamos parlamentui ir ministrams ir kiekvieną kartą, kuomet nustatoma, kad tarnyba kaip nors pažeidžia įstatymą, pradedamas uh, atitinkamas tyrimas rengiama ataskaita ir tokiu būdu yra aišku, kad tarnyba savo veikloje padarė kažkokią klaidą. Taip pat rengiamos ir slaptosios ataskaitos e, tuo pačiu metu ir e, rengdami šias ataskaitas atlikdami tinkamus tyrimus mes galime apklausti slaptų tarnybų pareigūnus ir e, gautą informaciją taip pat įtraukiame į savo rengiamas slaptasis ataskaitas, kurios yra pateikiamos pirmiausiai kompetentingiams ministrams, po to parlamentui, tačiau tik tai tiems parlamento nariams, kurie turi e, teisę dirbti su įslaptinta informacija, tai dažniausiai žvalgybos reikalų komitetas e, dirbantis antrosios Niderlandų parlamento rūmose tokiu būdu e, e, informacija suteikiama tik tai ribotai parlamentarų grupė, kadangi ta informacija yra įslaptinta. Aš manau, kad e, tokia kontrolės sistema yra tinkiama ir per pastaruosius 16 metų Niderlanduose diskutuojama pakankamai plačiai apie tai ir priežiūros komiteto funkcijų nereikėtų sustiprinti, kadangi mums suteikiama galimybė tai pateikti ir atitinkamas rekomendacijas. Aš noriu pasakyti, kad rekomendacijų e, teikimas tikrai e, sudaro bent jau per pastaros šešius metus nežymę mūsų darbo dalį, kadangi tik vieną kartą e, mūsų komiteto ir teisingumo ministro nuomonės išsiskyrė. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl to, kokius teisės aktus jų nuostatas reikėtų e, pakeisti ir aš tikiuosi, kad artimiausių metų bus patvirtintas e, statymų pakeitimas, pagal kurį mūsų e, komiteto rekomendacijos taptų privalomomis. Šiuo metu, aišku, daugiausiai dėl NSA skandalo e, komitete yra atliekamas atitinkamas tyrimas, rengiama ataskaita, kuri turėtų būti parengta per gruodžio mėnesį ir e, sausio mėnesį pateikta Niderlandų parlamentų ir po to mes galėtume uh, pateikti daugiau informacijos apie tai, kokius faktus nustatėme arba nenustatėme. Taip pat Niderlanduose diskutuojama apie tai, kuri iš slaptųjų tarnybų turėtų teisę rinkti duomenis, kurie nėra perdodami e, interneto kabeliais, nes didžioji dalis informacijos yra perdodama interneto kabeliais, e, e, todėl atitinkamus tarnyboms taip pat būtina gauti leidimą prie šių kabelių prisijungti tam, kad galėtų jos panaudoti surinktą informaciją e, teismuose. Aišku, informaciją e, galima rinkti įvairiais būdais, tačiau po to reikia e, ją kažkaip tikslingai panaudoti. Ir e, tokiems veiksmams reikia gauti atitinkamus leidimus iš Teisingumo ministerijos Pirmiausiai, e, tam, kad tarnybos renkančios šią informaciją būtų tinkamai kontroliuojamos ir kad e, būtų vadovaujamasi šio veikloje tinkamų požiūrių. Kalbant apie bendradarbiavimą tarptautinį saugumo tarnybų priežiūros e, kontekste, tai čia reikia paminėti tarptautinių e, saugumo tarnybų priežiūros institucijų, tarptautinės saugumo tarnybos priežiūros institucijų konferencija, kuri vyksta kartą per du metus ir e, keičiasi e, atitinkama informacija apie taikomą, taikomas priemonės ir nusistovėjusią praktiką. Ir atrodo, kad kiekviena šalis dabar <clears throat> yra parengusi savo atskiras tiek informacijos rinkimo, tiek slaptųjų tarnybų kontrolės ir priežiūros sistemas, todėl yra labai sudėtinga e, užtikrinti kažkokią tai bendrą e, kontrolę ir e, taip pat pakankamai sudėtinga tom saugumo tarnyboms keistis tarpusą informaciją. Ačiū uždėmesį, esu pasirengęs atsakyti klausimus. Dabar žodis pranešėjai ponai Morais. Kaip ir pono Eriksono atveju mes Dabar gauname tokią labai e, paviršutinišką informaciją apie slaptųjų tarnybų padėtį skirtingose valstybėse narėse. Pataisykite mane, jeigu esu neteisus, tačiau jūs patikite apžvalgą situacijos Niderlanduose. Tačiau savo interviu spaudoje savaitgalį jūs kalbėjote apie naują programinę įrangą, kuri šiuo metu rengiama siekiant nustatyti <clears throat> arba patvirtinti naują sistemą, e, kuri leistų Niderlandų slaptosioms tarnyboms e, suteikti naujų pajėgumų ir įgaliojimų. Ar ta sistema nauja yra rengiama pagal atitinkamą susitarimą? tarp Niderlandų ir Jungtinių valstijų. Jeigu tai tiesa, e, tai turėtų reikšti, kad jūs ženkliai prisidėjote prie e, NSA veiksmų įgyvendinimo, užtikrinant arba vykdant masinį gyventojų e, sekimą pagal devinių akių susitarimą all, new... Visų pirma, galbūt ta naujoji sistema po kurio laiko ir atsiras, bet kol kas neaišku, kaip viskas pasiteisins. Ir bet kokiu atveju tai rimto susirūpinimo kol kas mums nekelia. Ministras ir atitinkamos tarnybos tik tai turi tą nuveikti, o mes turim prižiūrėti, kaip jie tą daro. Galbūt, kaip jie sako, ta sistema bus nuostabi, bet mes vis tik tai turime laikytis įstatymų ir žiūrėti, ar jie laikosi jame numatytų teisinių galimybių. Taigi tiek dabar galime padaryti ir tiek te turime padaryti. Devinių akių susitarimo. Turbūt girdėjote, kaip uh, vidaus reikalų ministras pasakė, aš galiu jums aiškiai pasakyti, ar priklausote ar ne deviniuokų susitarimui. Galbūt mes esame tąją sistemoje, galbūt ir ne, bet uh, E, niekas dėl to nežino, nereikia dėl to diskutuoti. Dėl NSA. Problema ta, kad prieš porą savaičių aš pats dalyvavau konferencijoje, e, jam Niderlanduose laikė, lankėsi Kis Aleksandra. Aš e, buvau vienas su savo sekretariato nariu, o su juo kartu buvo 10 ar 12 žmonių. Ir jis sakė, kad mums Niderlandai nerūpi. Mes visiškai neturime informacijos apie šią šalį. Ir e, tai atsitiko prieš tai, e, kai mus pasiekė informacija apie telefonų pasiklausimus, jų mastą. Bet net kai kalbame apie tokius skaičius, e, iš tiesų tai yra labai nedidelis skaičius, lyginant su bendruoju telefono vartotojų skaičiais. Aš manau, kad toks pasakymas yra žaidžiantis, bet ar jis tikrai rimtai taip kalbėjo, nesame tikri. <laughs> Um, I'm not going to mention those around. Nekalbėsiu tų, kurie neatėjo. Sutė, ne, ne tų, kurie neatėjo, dabar pono Albrecht suteiksiu žodį. Ačiū. Visiems, kurie uh, atėjo čia, dėkoju. O mano klausimas būtų toks, ar jūs peržiūrėjote dokumentus, kuriuos atskleidė Edvardas Snowdenas? Nes uh, ten e, yra pateikti nenuginčiami kol kas įrodymai. Norėčiau sužinoti, koks uh, jų turinys. Kai kurie jūsų atsakymai yra savyje prieštaringi, kertasi tai, ką jūs sakote tarpusavyje. Ir, bet nenorėčiau čia per daug komentuoti. Ir dar vienas klausimas toks pat, kokį pateikiau ponu Eriksonu. Norėčiau sužinoti, kaip jūs, kaip komitetas, susidoroja čia su ta faktu, kad jūsų valstybėje akivaizdžiai yra kibernetinių išpolių, kuriuos organizuoja NSA ar kitos panašios tarnybos Ar jūs tokius faktus tyrėte, ar juos nagrinėjate? Mums labai įdomu būtų sužinoti, ar nacionaliniai klaus... parlamentai tos klausimus sprendžia. Dar vienas klausimas. Ar žinote, e, koks vyksta ir ar vyksta nacionalinių parlamentų bedarbiavimas dėl žvalgybos tarnybų veiklos Europoje? Jeigu žinote apie tai, tai kaip tas vyksta, kokiu teresiniu pagrindu pagrysta? Ir dar vienas klausimas E, girdėjau, kad e, Olandijoje e, nacionalinė prokuratura spaudai pranešė, kad yra tiek daug informacijos nuklausoma, kad mes net nebežinome, kaip ją panaudoti. Ar jūs įsivaizduojate, kad duomenų rinkimą reiktų dar labiau išplėsti, ar tikrai parlamentai tą turėtų daryti? Question, strict, uh... Paskutinis klausimas. Niderlandų sistemoje yra labai griežtai atskirti baudžiamieji tyrimai ir e, saugumo tyrimai. Aš visiškai sutinku su jumis, kad iš tiesų yra per daug e, pasiklausimų baudžiamosiuose bylose, galbūt net ir saugumo e, tyrimų atvejais, bet vis tik saugumo tikslais yra kur kas mažiau klausomasi negu nusikaltimų tyrimos ir tie kriminalinių nusikaltimų tyrimos ir tie. Dėl dokumentų taip mes matėme, kokius, kokie buvo paskelbti. Ir vienintelė problema per mano diskusiją su generolu Aleksandru buvo ta, kad dar nežinojame, kokia informacija buvo Snaudino atskleista. Aš galėjau tik sakyti, kad e, nieko nežinojau apie Niderlandus, nes tuo metu dar e, iš tiesų nežinojau. Būtų buvę lengviau, jeigu būčiau žinojęs, kad po savaitės gausiu tą informaciją, tada čia būčiau daugiau pasakęs. Manau, kad tiek ir galėjau Jums atsakyti if you, if you want to add, if you want to add anything, use your mic. Ar norėtumėt ką pridurti, įsijungit mikrofoną ar neilgiau kaip 10 sekundžių. No knowledge. Neturit nieko apie uh, e, NC ir neturite nieko apie žvalgybos bendradarbiavimą. Aš galiu pasakyti, kad pirmiausia, mes gavę ataskaitas turim pateikti informaciją Europos, par, savo parlamentui. The group Ačiū, aš kaip Aldė frakcijos šešėlinė pranešėja, dabar pati pasisakysiu, tik tada leisiu kitiems. Ir jeigu leisimėte, aš norėčiau kalbėti olandų kalbą, gimtają kalbą. Tai šiek tiek e, pakeičia įprastą darbą, darbų pobūdį. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie subsidiarumą, proporcingumą ir poreikių tyrimus, kurie yra atliekami. Niderlandai yra E, stebėsenos e, čempionė pasaulyje. Ar jūs manote, kad tas subsidiarumas ir proporcingumas yra tikrai principai, kurių laikomasi? Pastarosius dešimt metų aš matau, kad e, žvalgybos ir kriminalinių tyrimų atskirimas tampa gana neberyškus, ypač kai kalbame apie kovą su terorizmu. Ir dar vienas klausimas, kurį, apie kurį kalbėjo ponas Reis Aš e, labai nustebau jūsų rašte paskaičiusi, kad e, Niderlandų priežiūros ir peržiūros komitetas nėra išsakę savo nuomonės dėl Olandijos vyriausybės legaliai nusipirktos šminipinikavimo įrangos, kurios dabar negalima panaudoti. Jūs sakėte, kad tikitės, jog saugumo tarnybos bus pakankamai protingos ir laikysis uh, vidinės drausmės ir nepadarys jokių nereikalingų žingsnių. Aš manau, kad dabartinė vyriausybė mato, e, kad ne visada tos e, savidisciplinos yra laikomas ir nereikia dėl to susirūpinti. Dar vienas dalykas. Ar Olandijos žvalgybos tarnybos yra pakankamai gerai prižiūrimos? Nes mums susidaro įspūdis, kad maždaug kas antroje valstybėje tokios priežos apskritai nėra. Kitaip tariant, galbūt būtų buvę galima užkirsti kelią tam, ką atrado ponas Neudinas. Net JAV žmonės pripažįsta, kad parlamentinė priežiūra nepasiteisina. Kodėl jūs sakote, kad Niderlanduose ji veikia gerai, kai kitose valstybėse to nėra? Ir galiausiai, stebėsena ir masinė priežiūra. Kas jūsų nuomose yra būtina ir kas nėra reikalinga? Ar e, jums e, netrodo, kad e, iš tiesų vyksta tam tikras atvėsimo etapas? Kitaip tariant, informatoriai, žurnalistai, politikai pradeda bijoti, kad jie patys taps masinės priežiūros objektais ir tada jie nebedrįsta e, naudotis savo e, žodžio laisvę suteikta pagal demokratinę sistemą. Visi žmonės būkštoje dėl klausimosi ir e, šnipinėjimo. Ar tai nekelia grėsmės demokratiniai valstybei? Dėl... Tuch, e... Eh, Na taip, tas masinis pasiklausimas kelia didžiulį pavojų, tačiau negaliu Jums pritarti. Olandijoje yra aiškus skirtumas tarp baudžiamųjų bylų ir tiesiog žvalgybos atliekamos. Baudžiamųjų bylų atveju pasiklausimai praktikuojami, bet tai yra vienas dalykas. Ir ta problema nėra didelė, mes matome, kokio pobūdžio telefonų pasiklausimai vyksta. Ir be to jie nėra sistemingai naudojami. Tiesiog turime sistemą, kuri leidžia mums e, tuos pasiklausimus atlikti. Jeigu matome, kad tai siekia pernelik toli ar pernelik ilgai užsitėse, galima užkirsti tam kelią. Ir ministras prižiūri šitų priemonių naudojimą. Tai yra iš tikrųjų labai nedidelis pasiklausimų e, procentas susijęs su šiais dalykais. Buvo kalbama apie programinę įrangą taip pat, kurią įsigijo e, Olandija. Tačiau yra skirtumas tarp priemonės įsigijimo ir jos naudojimo. Galbūt tai yra blogas pirkinys kainavęs kelis milijonus eurų, tačiau galiu pasakyti, kad kartais tai turime tokių dalykų, kurie įsigyti, tačiau pasinaudojama e, tam tikromis atsargumo priemonėmis, kurios leidžia reaguoti. Jeigu šios priemonės naudojimas yra neleidžiamas numatytų teisės aktų, mes be abejo kontroliuosime, kad ta įranga nebūtų naudojama, stengsime užkirsti kelią tam, rengdami savo pranešimus. Kaip išsiaiškinti, ar veikia ta kontrolė ar ne, sunku tai padaryti. Viskas ką galime padaryti ir kas vyksas mūsų tarnyboms yra štai koks. Kiekviena šalis gali tikrinti tik savo sistemą. Jeigu veikia Amerikos žvalgybos tarnyba ar kitų šalių, Olandijoje ar kitur, tai tuomet neįmanoma tokių veiksmų sukontroliuoti. Jeigu mūsų tarnybos sužino, kas vyksta mūsų šalyje, jos gali imtis tam tikrų veiksmų. E, ir tuomet yra įmanoma veikti. Ar tai būtų Belgijos, ar Suomijos, ar Amerikos specialių tarnybų veiksmai yra įmanoma veikti reaguoti į juos. Yra jau buvę pavyzdžių tokių, kad kai kurie asmenys atšaukiami iš pareigų, kadangi atliekamas sėkimas netitinka turimų tikslų. Jeigu Amerikos ar Junktinės karalystės žvalgybos tarnybos prieina prie svifto duomenų be leidimų ir jeigu tokie atvejai aptinkami, be abejo, tenka imtis priemonių. Tačiau problema yra štai kokia daugelis tų serverių ir visi tai žino, yra visur ir kartu niekur, tad reikia išsiaiškinti, ar Olandijoje esantis serveris yra tikrai Olandijoje, o gal jis yra visai kitur ir tuomet Olandija nieko negalėtų padaryti. Tačiau galima reaguoti į tai, kas vyksta Olandijoje ir to, tų veiksmų įrodymų jau esama. E, buvo įrodymų tokių, kad iš, iš šią sistemą buvo įsilaužta. E, Pone Sargentinė dar nori klausti, kolega Teber. Ačiū. Du trumpus ir paprastus klausimus noriu užduoti. Minėjote, kad rengiate arba yra rengiamos reguliariai ataskaitos dėl slaptųjų tarnybų veiklos. Ir šis komitetas, kuris prižiūri slaptų tarnybų veiklą, ar taip pat reguliariai posėdžiauja, ar posėdžiai yra sušaukiami tik tai, kuomet iškyla kokia nors svarbi, atsiranda svarbi priežastis. Kitas klausimas, diskutuodami apie vykdomus tyrimus, mes dažnai gauname ne visapusišką informaciją, o tik tai tam tikrus esminius žodžius iš kokių nors slaptų dokumentų, pagal kokius kriterijus yra atrenkami tie esminiai žodžiai, kuomet slaptosios tarnybos vykdo savo tyrimus ir Ar tuomet, kai koks nors esminis žodis yra pastebimas kontroliuojant informaciją, yra e, nagrinėjamas visas dokumentas ir galbūt galite pasakyti, kiek iš viso yra tų esminių žodžių, pagal kuriuos na, vykdomi tie tyrimai. Kalbėsiu olandiškai. Yra tarnybos keičiasi reguliariai, tarpusavėje turima informacija, kai kurios tarnybos daugiau, kai kurios mažiau. Niderlandų saugumo slaptasis tarnybos e, gali keistis informacija tik su tomis e, saugumo tarnybomis, kurios savo veikloje vadovaujasi nustatytais standartais, su kitomis neturi teisės keistis informacija, kalbant apie esminius žodžius, yra sudaryti jų atitinkami sąrašai, mes tos sąrašus turime, mes jų nesudarinėjame, kartais juos galime įvertinti ir galime pasiūlyti išbraukti iš to sąrašo vieną ar kitą esminį žodį. Šie sąrašai yra kas du mėnesius peržiūrimi ir e, atnaujinami, įtraukiant arba išbraukiant iš jų atitinkamas savokas, tam paslaptosios tarnybos neikvotų e, bereikalo savo energijos. Dažnai yra tvirtinama, kad tos e, esminių žodžių sąrašas yra per didelis ir per platus ir galbūt reikėtų jis su trumpinti. Pone Sargentinė, ačiū pirmininkė. Pone Vandeldanai, aš norėčiau grįžti prie jūsų interviu, kurį davėte savaitgalį Volkskrant laikraščiui, apie jį kalbėjo ponas Morais. Jame jūs teigiate, kad e, Niderlandų žvalgybos tarnyba norėtų įsigyti naujas uh, šnipinėjimo sistemas, naują įrangą, kuri šiuo metu yra nelegali. Jūs tačiau kalbėjote tam, kad prasme, kad įstatymas yra pasenęs ir minėjote, kad įrangos įsigijimas dar nereiškia jos naudojimą. Tačiau kalbant apie pavyzdžiui fyrą greitai, greitai traukinį. Tai e, kuomet e, jis taip pat buvo įsigytas, tačiau nebuvo naudotas e, dėl to, kad pasirodė netinkamas, tačiau kalbant apie naujus e, naikintuvus, tai manau, jų taip pat, e, jie taip pat nėra įsigijami tam, kad nebūtų naudojami. Taigi noriu paklausti, kodėl Niderlandų žvalgyba kokiais tikslais turėtų dabar įsigyti tą naują šnipinėjimo įrangą. kalbant apie tą esminių žodžių sąrašą, kuris naudojamas informacijai atrinkti ir kaupti ir jo trumpumą arba ilgumą. Aš manau, kad tokie teiginiai yra visiškai beprasmiški. Kalbant apie neseną ataskaitą, kurią parengė slapsus tarnybos dėl kairio ekstremizmo, kairių ekstremistų sustiprėjimo, ar jūs įvertinote šią pateiktą slaptų tarnybų ataskaitą ir kokios išvados prieėjote? Ačiū. Dėkoju. Jūsų paminėtas klausimas rodo, kad tai yra informacija, kur yra perdodama kabelinimis sistemus ar ne. Olandijoje galima užsimti tą informaciją, kuri neperdodama kabelinimis sistemomis, tačiau techninės priemonės yra taip išplėtotos, kad 90 procentų visos informacijos yra perdodama kabelinimis sistemomis ir kitaip jos perimti tiesiog nepavyksta. Pavyzdžiui, seniau baudžiamojoje teisėje, penktajame dešimtmetyje, buvo numatyta galimybė policijai klausytis telefonų, tačiau neturėjo teisės analizuoti teleksų. Tuomet buvo pasakyti tokių atvejų, kai žmonės skydavo einu peržiūrėti telekso pranešimo. Tai reiškia, kad tai yra tas pranešimas, prie kurių prieigos neturi policija. O paskui atsirado galimybė klausytis į telefoną ir sekti telekso ryšio. Dabar problema yra panaši. Manyčiau, kad informacija, kuri yra perduota kabelinėmis sistemomis, turi būti traktuojama taip pat kaip visa kita informacija. Ir net metu tokios galimybės, kad e, po kelių metų pasikeis informacijos laik, laikmenos, bet tai neturėtų turėti takos tyrimams. Dabar, kai dėl naudos ar nenaudos tų visų tyrimų, negaliu skelbti čia savo asmeninės nuomonės. Tiesiog mes žvelgiame į tai, tie tyrimai atitinka teisinės nuostatas – kai dėl efektyvumo galima vertinti tik vienu žodžiu, gerai viskas buvo atlikta ar ne. Tačiau ne dėl to buvo įkurtas mūsų komitetas. Tiesiog ne viską galime sakyti tiek. Ačiū ponui Vandeldenui. E, prieš keletą savaičių vienas mano stažuotojas paklausė, kas buvo toks dalykas kaip teleksas, ką tai reiškia. Na, Be abejo, kada nors bus paklausta ir apie tai, kas yra nemobilusis telefonas. Dėkuoju visiems, baigiame antrąją mūsų e, seminaro sesiją, vėluojame septynės minutės, o dabar turėčiau tribūną pakviesti ponus Belts, Lundland ir Alan. Jie yra mm, įvairių korporacijų atstovai ir jų jiems dalyvaujant pradėsime paskutinę mūsų darbų sesiją. Okay, colleagues, we continue. Gerbiami kolegos, dirbsime toliau ir dabar sveikinu Microsoft, Google ir Facebook atstovus. Norėčiau pasakyti, kad Apple susitiko Vašingtonė su Libė delegacija praėjusią savaitę. Komiteto pirmininkas lapkričio 6 dieną susitiko taip pat su Amazon atstovais, tačiau Amazon atstovai atsisakė dalyvauti, kaip ir Apple atstovai atsisakė galimybės dalyvauti šiame e, seminare, jie turėjo tam priežasčių ir libe tinklalapyje ši informacija yra. E, ilgų įžangų nebus, visi žino, kodėl mes pakvietėme čia pramonės atstovus, sveikinu mūsų tris svečius, kviečiu juos labai trumpai dešimčia minučių apsiroboti darant įvadinį pranešimą. Ponas Bell, Lundland ir Alan dalyvauja mūsų posėdėje. Prašom, žodis jums. Yes, thank you for inviting me to this uh, hearing today. Dėkoju, kad pakvietėte mane į klausimus. Daugiuosi galimybę dalyvauti posėdėje ir pasisakyti, dalyvaujant gerbėmis parlamento nariams. Diskusijos yra geriausias būdas uh, E, padėti mūsų vyriausybėms spręsti tą klausimą, kaip užtikrinti pusiausvyrą tarp piliečių privataus gyvenimo ir saugumo reikalavimo. Mes remiame taip pat ir tą reformą, apie kurią šiandien buvo kalbėta ir kuri yra mūsų supratimu yra būtina. Savo pasakymą norėčiau paviliesti tris dalykus. Microsoft praktika, e, atsižvelgiant į vyriausybės prašymus pateikti karius duomenys. Antra, duomenų apsauga mūsų klientų ir jų apsauga nuo nelegalaus pasinaudojimo jais, nuo nelegalaus priegausiais. E, mes turime užtikrinti, kad duomenys e, yra saugomi tinkamai, kur jie bebūtų, kuriam pasaulio tuškė bebūtų. Na ir pirmiausia, apie tai, kai, kaip elgiamasi, kai jungtinėse valstijose ar kitur mūsų prašo pateikti klientos mens duomenys. Norėčiau pasakyti, kad Microsoft uh, yra kompanija teikianti paslaugos ir produktus. Mes turime daug sukauptų duomenų ir čia gali iškilti tam tikros sumaišties. Mes turime bendrą interesą e, susitarti dėl to, kaip turėtume suprasti paskelbtus faktus, kad rasume tinkamus sprendimus. Microsoft, kaip žinia, teikia daugybę paslaugų, parduoda įvairią įrangą ir programinę įrangą. E, Ehm, Office ir Windows yra ta programinė įranga, kuri parduodama daugiausia, taip pat teikiama nuotolinės kompiuterijos paslaugos, parduodama taip pat Outlook, Xbox, įvairios mobilaus ryšio technologijos ir visa eilė kitokių dalykų. Neseniai pradėjome teikti priemonės verslui. 11 metų lapkritį taip pat Skype ryšį teikiame. Dėl jo taip taip pat dabar diskutuojama. Vartotojams teikiame tokias paslaugas kaip Hotmail, Office, Office paslaugas ir visa ta informacija kaupiama mūsų serveriuose. Mes e, dėl to esame sulaukę vyriausybės pateikti duomenys. Mes turime saugoti tinkamai savo serverius, kad negalėtų jos patekti niekas, kam nepriklauso ten patekti. E, yra numatyta E, ką turi atlikti mūsų tarnybos, kad būtų apsaugota e, mūsų vartotojų, mūsų klientų asmeniniai duomenys. Turime įvairių apsaugos priemonių, kurie e, padeda saugoti duomenys, įskaitant ir kodavimą. Mūsų klientai veikia turėdami tam tikras licenzijas, mūsų paslaugų teikėjai taip pat gali kontroliuoti prieigą prie duomenų ir vartotojai patys gali apsaugoti savo duomenis E, atitinkamai atnaujindami apsaugos sistemas. Kaip mes saugome tos duomenys? Microsoft pateikia duomenys tik tada, kai jų yra prašoma. Tai, manyčiau, tokia taisyklė galioja visose pasaulio šalise. E, Jungtinių valstybių teisė neleidžia atskleisti E, asmens duomenų vyriausybės struktūroms išskyrus atskirus prašymus ir atskirus atvejus. Prie mūsų klientų duomenų prieiti bet kam nėra įmanoma. Mes neteikėme jokios informacijos, techninės informacijos jokioms vyriausybės struktūroms leidžiančius prieiti prie mūsų klientų duomenų. Tad mes neteikėme jokioms vyriausybės struktūroms, pavyzdžiui, kodų ar panašių dalykų, kurie leistų sužinoti mūsų klientų duomenis. Ir gal saukime prašymo, kaip viskas vyksta. Pirmiausia, mes šiandien negalime jums pateikti duomenų apie tai, kokių duomenų mūsų prašo slaptosios mūsų tarnybos. Įstatymas mums draudžia teikti tokią informaciją, bet galime pasakyti štai ką, ką mes įgyvendiname tuos prašymus, kurių sulaukėme iš slaptųjų tarnybų. Jeigu sulaukėme tokio prašymo, mes turime specialią schemą susijusią su tokiu leidimu ir atmetame tuos prašymus suteikti informaciją, kurie netitinka egzistuojančių teisės nuostatų. Kitas dalykas. Microsoft e, iš pateikia specialius duomenys, peržiūrės prašymą. Mes nesuteikiame prieigos prie mūsų serverių, mes nusinčiame prašymus, prašymus duomenys, tačiau neleidžiame raustis ir ieškoti tų duomenų mūsų serveryje. Mes skelbėme, mes skelbėme informaciją su, e, sutinkamai su taisyklėmis numatytomis um, as, numatytomis nacionalinio saugumo nuostatose. Tie duomenys gali apimti, pavyzdžiui, vizą prašymus ir duomenys apie tai. Mes negalime pateikti duomenų apie tai ir sulaukime kokiu nors prašymu vizuoti kokius nors prašymus. Duomenys rodo, kad šeši kad šešis, per šešis mėnesius Microsoft gavo tarp 6 ir 7 tūkstančių prašymų pateikti duomenys ir visa tai buvo susijęs su kriminaliais nusikaltimais. Ir to prašė e, Junktinių Amerikos vyriausybės struktūros. Tai apima ir vietinės administracijos e, valstybinės prašymus ir federalinį lygmenį. Kad galėtumėt geriau suprasti, koks yra kontekstas. E, norėčiau pasakyti, kad mes atmesdavome ir toliau atmesime vyriausybės prašymus, jeigu nėra teisinio pagrindo jų prašymus duomenys pateikti. 2013 metais at, atmetėme 917 prašymų, tai atitinka e, 2,4 procentus visų prašymų, nes jie mūsų supratimu netitiko e, numatytų taisyklių. Mes atsakome teigiamai tik į tuos prašymus, kurie susiję su e, kurie yra susiję su padarytais pažeidimais ir kurie e, yra susiję tik su duomenų pateikimu. E, mes Kreipėmės į nacionalinės saugumo struktūras ir padalinius prašydami, kad jie laikytųsi numatytų teisinių taisyklių. Net tais atvejais tai yra susijęs kriminaliais nusikaltimais. Mes stengiamės būti skaidrus tiek, kiek galime, sutinkamai su mūsų įsipareigojimais Kita tema, prie kurios neapsistoti šiek tiek, yra kaip užtikrinti mūsų klientų duomenų apsaugą. Microsoft E, turi keletą pakopų, kurios padeda užtikrinti saugumą. Tai yra techninės priemonės ir fizinės priemonės, galėčiau paminėti tik vieną, kuri buvo paminėta diskusijoje. Tai yra kodavimas, tai yra vienas iš sprendimų, bet pavyzdžiui, Outlook.com taip pat pasitelkia specialias priemonės, kurios yra susijusios su mm, naujesnės kartos kodavimo priemonėmis. Mes taip pat Iš spaudos sužinome daug dalykų. Mes peržiūrime savo saugumo politiką susijusią su mūsų produktais. Ir jeigu vyksta kažkokių techninių pasikeitimų, kurios padeda pagerinti e, mūsų klientų ir vartotojų saugumą, mes tas priemonės įgyvendiname. Ir trečioji tema, ką turime daryti, kad, e, Europos Sąjungos, e, kad Junktinių Amerikos valstybių piliečių duomenys būtų saugus bet kur pasaulyje. Aš manau, kad pirmiausia turime suprasti teisingai faktus Šiuo atveju mes faktų išgirdome e, pakankamai daug ir ne visus lengva jų suprasti. Būtų labai svarbu rasti sprendimus, siekiant užtikrinti, kad piliečių pagrindinės teisės, tokios kaip privatumas, yra tinkamai užtikrintas ir kad šit privatumo, teisė privatumo yra užtikrinama visose pasaulio šalyse. Tam reikalingas e, duomenų tinkamas saugojimas. Be abejo, privalu tinkamai kovoti su kibernetiniu nusikalstamumu. Polit Tiniai sprendimai turi būti paremti teisiniu legitimumu. Visos vyriausybės e, prašo prieigos prie duomenų ir be abejo tai pažeidžia piliečių privatumą ir mums reikia kelti klausimus dėl to, kaip galėtų būti naudojamas internetas. Tai yra visiems bendras, globalus klausimas. Na ir paskutinis dalykas. Reikės numatyti tam tikrus sprendimus susijusius su poveikių to fakto, kad plėtojimas laisvas ir atviras internetas. Microsoftas reagavo Europos parlamento iniciatyvą e, e, spręsti dabartinę situaciją. Daugelį šalių yra taikomi skirtingi teisės aktai. Matome, kad vyriausybės nori vis labiau turėti geresnę prieigą prie duomenų, o mūsgi tenka pareiga užtikrinti, kad piliečių duomenys būtų tinkamai saugomi ir kad prie tų duomenų prieiga būtų steikiama labai uh, aiškiai reguliuojant tą prieigą. E, būtina užtikrinti, kad interneto plėtojimas turėtų ne tik neigiamą e, įtaką, bet kad būtų tinkamai galima užtikrinti piliečių teisę į privatumą. Kaip spręsti šią problemą? Mūsų požiūris yra toks, mums reikia tokių taisyklių, dėl kurių susitariama globaliai. Taip pat būtina, kad e, būtų tinkamai tvarkoma prieiga prie piliečių duomenų. E, mes turėtume turėti visur vienodas taisyklės, turėtume sustarti dėl naujų taisyklių, dėl kurių būtų sustata konsensuso pagrindu. Tos taisyklės turi padėti užtikrinti, kad visos šalis laikysis e, taisyklių susijusių su mūsų vartotojų apsauga, nesvarbu, kur jie būtų, kokioje šalyje, kokia vietoje jie būtų ir kokiomis paslaugomis naudotųsi. Turime užtikrinti, kad e, visi piliečiai galės dalyvauti šioje Um, atviroje diskusijoje ir pareikšti savo nuomonę. Prašoma taip pat skelbti platesnį informaciją apie tai, kokio pavudžio prašymus mes gauname. Mes norėtume paraginti e, Junktinių Amerikos valstybių kongresą e, priimti reikiamą teisės aktą ir apie tai šiandien jau buvo kalbėta. Kongresmenas e, JAV kalbėjęs mūsų posėdėje jau šiek tiek pristatė tuos teisės aktus, dėl kur būtintas iniciatyvas. Būtina užtikrinti didesnį skaidrumą ir būtina pakeisti tinkamą sistemą. Pasitikėjimas atsiras iš naujo vėl tik tada, kai bus užtikrinas geresnis skaidrumas. Duomenų kodavimas yra sprendimo dalis, tačiau tam reikalinga susitarti ir dėl politinių priemonių. Mes manome, kad teritorialumas yra irgi labai svarbus dalykas. Kai šalis turi spręsti konfliktus savo viduje, būtina taip pat numatyti tarpusavio pagalbos susitarimus. Kai kurios šalis yra pradėjusios ieškoti kelių, kaip apeiti tuos susitarimus. Mūsų pageidavimas būtų toks - ieškoti geresnių susitarimų ir išsiekti geriau bendradarbiauti, o ne bandyti kitie, kiekvienam dirbti atskirai nekoordinuojant veiksmų. Mes taip pat remiame ES numatytas privatumo taisyklės. Reikia taip pat ir JAV, e, kad atsirastų labai aiškios taisyklės reguliuojančiusias rytį. JAV būtina turėti tas taisyklės, kad būtų galima e, turėti tokius teisės aktus, kurie būtų panašus visur pasaulyje. ES taryba prieimė aiškias nustatas dėl kovos su kibernetiniu nusikalstamumu ir dėl duomenų apsaugos konvencijos. Ir tie dokumentai galėtų būti puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Iš to galėtų atsirasti tarptautiniai susitarimai. Na ir apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką. Microsoftas yra pasirengęs laikytis žmogaus teisių, E, tinkamai, taip pat tinkamai gyvenyti asmenų teisę į privatumą. Mes tenksime daryti viską, kad pasitikėjimas internetu nemažėtų, priešingai tik didėtų. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Aš pamiršau paminėti jūsų pareigas, pone. Pels yra Microsoft teisės ir įmonių um, komiteto vicepirmininkė, ponas Lundland yra vieš, direktorius atsakingas Google organizacijoje už viešąją politiką ir ryšių su vyriausybė. Ponas Alan yra atsakingas už santykius su Centrinės Europos vidurio Azijos ir Afrikos šalmis. Ačiū. Ačiū už tai, kad sutikite galimybę pristatyti Google poziciją. Esu Niklas Lundblant, atsakingas už viešąją politiką ir ryšius su vyriausybė. Google mano, kad kažkas kad pozicija, e, kuri e, yra patvirtinta dabar JAF ir kitų šalių saugumo tarnybų, nėra adekvati. E, mes atsisakėme suteikti prieigą prie savo E, tinklų ir e, Google vadovybė e, pareiškė savo protestą ir pasipiktinimą dėl to, kad 27 šviesolaidžio tinklų duomenys buvo surinkti, paimti be mūsų žinios. Informacijos saugumas vienas didžiausių mūsų prioritetų ir mes siekime įvairiais būdais jį užtikrinti, tarkime, jeigu mes nustatome, kad e, įtartinai bandoma prisijungti prie vartotojo paskiros, mes iš karto informuojame apie tai savo vartotojo pasitelkėme visas turimas priemonės tam, kad būtų galima užtikrinti, e, e, jog paskiriuose būtų naudojamas unikalus vartotojo vardas arba e, slaptažodis. Taip pat mes įmamės įvairių veiksmingų reikalingų priemonių prieš įvairias grėsmės ar kylančias iš vyriausybinių ar iš e, privačių struktūrų 2010-aisiais e, e, mes ėmėmės patvirtinimą atitinkamą saugumo užtikrinimo sistemą. Google taip pat pagreitino duomenų kodavimo planą, kuomet duomenys yra perkeliami iš vieno duomenų centro, vienos saugyklos į kitą. Tačiau vien išsamus kodavimas nėra pakankamas. Interneto saugumas reiškia tam e, tikras e, varžytuves tarpusavę, tarp įvairių institucijų. Mes ir toliau investuojame informacijos saugumą, plečiame savo siūlomus produktus ir paslaugas, 2006 e, mes e, pradėjome naudotis sofistikuotą sistemą, kuri vadinasi Safe Browsing, e, po to ją patobuliname, įtraukdami Safe Browsing a PI e, programą į tokias naršyklės kaip e, e, Google Chrome ir kitas. Mes per dieną tūkstančius užfiksuojame bandymų įsilaužti į <clears throat> mūsų serverius ir dedame visas pastangas, kad uh, į mūsų vidinius tinklus nepatektų šnipinėjimo programos. Dabar norėčiau pasitelkti kelius pavyzdžius, kad parodyčiau, kaip Google vertina prašymus iš vyriausybinių struktūrų suteikti informaciją. Kiekvieną prašymą e, mes nagrinėjame atskirai, tą daro atitinkama Google e, darbo grupė šiandien e, galėčiau jums e, pateikti tinkamą informaciją, kiek gaunama iš federalinės saugumo tarnybos iš JAV paklausimų, e, pateikti atitinkamą privačią informaciją. Mes kreipiamės dėl to į JAV teismą, tačiau mūsų ieškinys nebuvo svarstytas bet mes tokiu būdu norėjome atkreipti dėmesį į tai, e, kad būtina svarstyti e, Google turimų duomenų naudojimą saugumo tarnybo veikloje. Mes siekime užtikrinti skaidrumą susijusi su vyriausybinių struktūrų prašymu pateikti vartotojų duomenis ir e, buvo parengta atitinkama ataskaita pagal atskiras šalis ir iš jų vyriausybių struktūrų gautus prašymus pateikti vartotojų duomenis. Google taip pat e, pareikalavo, kad būtų pateikiami statistiniai duomenys e, atitinkamais klausimais dėl prašymų suteikti mūsų vartotojų duomenys, dėja šis prašymas taip pat buvo atmestas ir dabar niekas negali matyti viešai e, kokio masto e, privačios menų sekimą vykdo vyriausybės struktūros. Mes taip pat e, skirime didelį dėmesį atitinkamo tinklo kūrimui, siekiant vykdyti baudžiamuosius tyrimus ir tokiu būdu turėti atitinkamą teisinį pagrindą teisės saugos struktūrų bendradarbiavimui užtikrinti ir galbūt jūsų komitetas galėtų pateikti atitinkamus pasiūlymus, kaip teisėtai būtų galima tokį bendarbiavimą plėtoti. Ačiū uždėmesį, esu pasirengęs atsakyti klausimus. Ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai, sako pirmininkė, pastinis kalbėtas Facebook atstovas Richard Allen. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiuosi tai, e, taip pat greitai, kaip ir mano kolega prieš tai, ir aš įspėsiu vertėjus, kad neskaitysiu viso teksto, kurį esu jiems davęs. Ir... E, pirmoji dalis, kuri jums atsiusta, tiesiog pristato kokią puikiai mūsų organizaciją ir jūs galėsite patys paskaityti, jeigu nors iš karto perinu prie Facebooko politikos ir praktikos atskleidžiant duomenis. Turbūt pakartosiu kolegą, sakydamas, kad Facebookas yra sukūręs gerą e, praktiką, kuria padeda e, vyriausybėms visame pasaulyje e, apdoroti duomenų prašymus. Tie procesai yra pateikti viešai mūsų interneto svetainėje visos Europos ar kitų pasaulio valstybių, valstybės institucijos gali pateikti duomenis, e, gaut, gali pateikti prašymus gauti duomenis oficialiai iš Facebooko pagal atitinkamus įstatymus. E, yra labai daug technologijų, kuri e, gali kurios gali būti panaudotos, gaunant, gauti informaciją iš mūsų biuro, kuris yra Airijoje. Facebookas e, taiko labai griežtus procesus vyriausybės duomenų prašymams apdoroti. Mes manome, kad žmonės, kurie naudojasi Facebook, e, turi būti, e, turi būti tikri dėl savo duomenų saugumo ir reikalauja visų vyriausybių teikinti labai aukštus teisinius reikalavimus. Kiekvieną prašymą Facebook labai atidžiai išnagrinėja juridinių požiūrių ir jeigu paaiškėja, kad yra kažkokių teisinių trūkumų, tie prašymai yra tiesiog atmetami ir arba gana dažnai mes paprašome susiaurinti prašymo apimtį Daugelio atveju Facebook'o yra prašoma pateikti ribotus atmenis apie tam tikras sąskaitas, pavyzdžiui, bazinę e, abonemento informaciją. Facebookas gali tikslingai atsakyti daugumai iš Europos pateiktų prašymų, skaitant tuos prašymus, e, kai yra kalbama apie mirties grėsmę arba e, žalą kūnui. Pavyzdžiui, vaikų pagrobimo atvejais padedame teisės saugos organizacijoms rasti dingusi vaiką. Facebook Airijos juridinės tarnybos uh, E, veikla e, buvo nagrinėta duomenų apsaugos e, komisaro 2012 m. rugsėjo mėnesį ir paaiškėjo, kad visi, teis, visi prašymai, visi kriterijai yra tenkinami pagal Airijos domenų apsaugos įstatymus ir aš galiu pasakyti, kad Facebooko Airijos biuras, kaip buvo pasakyta domenų tyrimo komisaro išvadose, teisingai vertina visus prašymus ir pagristai atmeta prašymus, kai to reikia. Pastaruoju metu žiniasklaidoje yra labai plačiai kalbėta apie vyriausybių prašymus pateikti e, duomenys apie vartotojus, matome, kad neretai spaudoje yra paskelbiama daug neteisingos informacijos ir Facebookas bando visas, e, dviejo, visas dviejonės išsklaidyti. Pirmiausia, Facebooko generalinis direktorius įsteigėjas Markas Zuckerbergas e, yra daug kartų e, nuneigęs klaidingus pranešimus apie tai, kad Facebookas leidžia tiesiogiai bet kuriai vyriausybės organizacijai gauti duomenys iš Facebooko. Facebookas niekada niekada nėra priklausęs jokiai programai, pagal kurią suteiktų Junktinio Amerikos valstijų ar kokiai kitai vyriausybei tiesioginio prieiga prie mūsų paslaugų. Mes niekada nesame gavę jokių teismo orderių iš vyriausybės tarnybų, pagal kuriuos turėtume suteikti informaciją arba duomenis masiškai. Jeigu taip gautume, mes agresi... už tai su tuo labai kovotume. Kitas dalykas. Um, Facebookas yra nustatęs, kokią maksimalią informaciją gali atskleisti pagal vyriausybės prašymą. Birželio mėnesį po labai aktyvių dėrybų su JAV vyriausybė, Facebook JAV vyriausybei atskleidė šiek tiek informacijos susijusios su JAV nacionalinio saugumo e, interesai susijusiais prašymais. Tų prašymų skaičius buvo ribotas per e, šešis mėnesius e, iki 2012 m. gruodžio 31 dienos E, Facebookas iš visų JAF e, vyriausybės tarnybų, skaitant savivaldybių, federalinių, baudžiamųjų, nacionalinio saugumo e, institucijų, gavo nuo 9 tūkstančių iki 10 tūkstančių prašymų. Tie prašymai buvo susijęs su tokiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, atrasti dingusi vaiką arba policijai nagrinėjant tam tikrus išpolius prieš nacionalinį saugumą vartotojų sąskaitų, kurios buvo susijusios su tais prašymais, skaičius siekia nuo 9 iki 10 tūkstančių. Rūpiučio mėnesį mes e, JAV prašytus duomenis šiek tiek papildėme ir e, pateikėme globalią vyriausybės prašymų tenkinimo ataskaitą. E, ir paaiškėjo, kad 2013 metais JAF vyriausybė pateikė prašymus atskleisti informaciją nuo 11 iki 12 tūkstančių kartų, o pasaulio masu tai siekia nuo 20 iki 21 tūkstančių. Pašyme, kad yra pasirašyta abipusė teisinės pagalbos sutartis su daugeliu valstybių, skaitant ir ES valstybės, per tą procesą Junktinio Amerikos valstybių teisingumo departamentas ehm, gali e, gauti informacijos iš Facebooko, jeigu turi Junktinių Amerikos valstybių teismo orderį. Mano minėtoje ataskaitoje apie pranešimų tenkinimą yra kalbama ir apie tai, kiek prašymų iš Europos valstybių buvo patenkinta. Iš Europos Sąjungos gavome 8500 prašymų, kurie buvo susijęs su maždaug 10 tūkstančių vartotojų sąskaitų. E, visame pasaulyje mes turim 1,2 milijardus e, aktyvių vartotojų. Tos ataskaitos rodo tik labai nedidelė dalelytė Facebooko vartotojų sąskaitų yra susijusios su vyriausybių prašymais patektis per pastaruosius metus. Mes manome, kad e, tie skaičiai nuneigia klaidinančius pareiškimus, kuriuo yra pasirodę pastaruoju metu visuomenėje apie Facebooką. Trečias dalykas - Facebookas ir kiti e, panašiame versle dirbantys E, nuolat reikalauja Junktinių Amerikos valstijų užtikrinti kuo daugiau skaidrumo susijų ryšium su vyriausybės prašymais. Rugsėjo, mėriausy, rugsėjo mėnesį Facebookas iškėlė bylą teisme e, užsienio žvalgybos tarnybų teisme Vašingtone, kuriame prašė, kad būtų duotas leidimas atskleisti e, reguliariais intervalais, kiek nacionalinio saugumo orderių yra išduota. Mes paaiškėjame, kad skaidrumui užtikrinti reikia padaryti dar daugiau. Spalio pabaigoje kartu su kitais panašios, panašių paslaugų tiekėjais mes kreipėmės į vyriausybę, kad būtų e, duomenų apsaugos privatumo apsauga sustiprinta, e, pareikalavome ir kartu su kitomis bendrovėmis nusėmė laišką, e, kuriam pritarė ir atstovas, e, atstovų rūmų narys Sensor Brandžius, kuris čia dalyvavo ir jo kolegos, e, E, Facebookas ir toliau atidžiai stebės, kaip apsaugoti vartotojų duomenis e, nuo nepagristų vyriausybių prašymų ir toliau prašysime vyriausybės elgtis tuo skaidriau. Mes labai norime, kad visuomenės išrinktieji visame pasaulyje sukurtų gerą politiką ir teisės aktus dėl interneto domenų naudojimo. Mes norime, kad plistų visuomenės pasitikėjimas mūsų veikla ir e, tai būtų daroma per vyriausybės politiką. To požiūriu mes norime, kad ir Europos parlamentas pasinaudotų savo kvalifikaciją, sprendžia tos sudėtingus klausimus. Aš tikiuosi, kad mano pranešimas atsakysi visus jūsų turimus klausimus. Ačiū. Um, okay, to... Dėkoju. Išklausėme įvadinių pasisakymų, perėsime prie klausimų, prie diskusijos. Pranešėjai, šešėlė pranešėjai ir kiti kolegos dar norės klausti. Gerai. Užsirašau visų pavardės, panios Latvart taip pat įtraukiu, turime dar tris narius, kurie norės klausti sąrašą užbaigiu to būdu ir norėčiau pasiūlyti štai ką. Arba jūs pateiksite kam nors iš dalyvių savo klausimą, arba galėčiau paprašyti visų atsakyti jūsų klausimą, taikant tą pačią tvarką kaip pasisakymų įvadinių pradžioje. Ponas Morais, dėkoju. Aš manau, kad informacijos yra tiek daug. Matėme Washington Apple atstovus. Iš tikrųjų, informacijos buvo tikrai labai daug. Manau, kad visa tai, kas vyksta dabar, yra tik įvadas į tai, ką jau to, ką yra išsakęs ponas Naudinas. Ir aš manau, kad kol kas nėra aišku, kiek tai visi teiginiai buvo teisingi, tačiau um, daug kas pasitvirtina. Norėčiau visų trijų su paklausti pakankamai specifinių dalykų. Galbūt galėčiau užduoti dabar tuos klausimus poniai Belts iš Microsoft. Pirmiausia, grįžkime prie tų techninių dalykų, kuriuos jūs minėjote. Ar jūs iš tikrųjų sakėte, kad Microsoft koduoja duomenys tarp duomenų centrų atskirų? Ar galėtumėte atskleisti šitą dalyką? Ar jūs iš tikrųjų būtent taip sakėte? Ir jeigu to kodavimo nėra, ar manoma jį įvesti? Taip pat norėčiau grįžti prie jūsų pasisakymo, nes jūs labai trumpai išdėsite egzistuojančias taisyklės, kalbėjote apie kongresą oraginimo imtis kai kurių veiksmų. Tiesiog noriu grįžti štai prie kokio fakto. Dėl tyrimų buvo renkti pareiškimai ir 90 procentų prism informacijos buvo gautos iš Microsoft. NSA turėjo prieigą prie e, žmonių elektroninio pašto, prie Skype ir panašiai. Tad kaip yra su tų struktūrų gebėjimais perimti tą informaciją, nes regis tą informaciją gavo nesunkiai. Kaip jūs reaguotumėte į tuos teiginius? Jūs tiesiog prie tų teiginių ilgiau nesustojate, aš norėčiau sužinoti daugiau. Kokia būtų reakcija į tuos teiginius, kad procedūros, kurios buvo pasiteltos tiesiog neprie kaip ir jūsų um, centrų veikia ir šiandien, nes buvo galima perimti informaciją tiesiai iš jūsų, tokie teiginiai buvo paskelbti. Buvo kalbama apie bet kokių duomenų paėmimą aklai arba tikslinių duomenų paėmimą. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Turiu klausimą taip pat ponui Lundbland. Jūs kalbėjote apie vartotojų pasikeimą ir reformą. Norėčiau paklausti, kad dėl teiginių paskelbtų Washington Post spalio mėnesį. Buvo kalbama apie prieigą prie duomenų per atskirus serverius. Aš galėčiau pasakyti, kad tokie teiginiai iš tikrųjų egzistavo. Mes tiesiog norime išgirsti, kaip jūs reaguojate į tuos teikiminius. Jūs regis neigiate, kad taip galėjo būti, bet norėčiau išgirsti daugiau detalių. Jūs taip pat e, kalbėjote apie saugumo priemonės, apie būtinybę kalbėti su JAV vyriausybė. Ir iškelti klausimą, kaip jie gavo prieigą prie asmens duomenų. Galbūt reikėtų užduoti tuos klausimus ir, ir paskui jau atlikti reikiamus tyrimus išsiaiškinant, ar yra kokiu nors tiesioginių ryšių, pažiūrėjau, tarp Facebook ir taip NSA. Ir iki šiol turimi duomenys kol kas neleidžia daryti tinkamų išvadų. Pirmininkė, ačiū. Kvieščiau atsakyti Ir prašyčiau labai trumpai, kiekvienam dvi minutės atsakymui, kitaip nespėsime iki 6.30 baigti sustikimo ponę Belt. Pabandysiu. Pirmiausia, norėčiau tarti porožį apie prismą ir masinį sekimą. Galiu pasakyti tai, ką aš jau sakiau. Microsoft nekartą sakė, mes nežinom tokios programos kaip prism, mes joje nedalyvavome ir jokios prieigos prie savo serverių nesuteikėme šiai programai. Jeigu paklausite, kaip galima būtų sureaguoti tuos teiginius, aš būtent dėl to ir sakiau, kad tai veikia kaip tam tikra ekosistema, nes galima rasti prieigos prie duomenų įsilaužiant į Microsoft serverius ir tiesiog nežinau, kaip tai galėjo atsitikti. Antras dalykas. Ir tuo, tuo pačiu atsakymas trečią klausimą dėl prieigos. Aš jau sakiau, savo įžanginėme žodėje, kad mes tiesioginės prieigos prie serverio nesuteikėme, mes tiesiog pateikėme išimtus duomenys iš serverio, jeigu tą turime padaryti. Kai dėl kodavimo. Microsoft teikia daugybę paslaugų ir negaliu čia išvardinti, ką darome, kaip koduojame atskirus produktus, atskiras, kokį daikome atskiroms paslaugoms. Uh, Tiesiog galėčiau pasakyti, kad atskiruose serveriuose e, teikiama informacija nėra koduota. Mes ten turime pagerinti savo saugumo sistemą ir tiesiog e, turime užtikrinti, kad komunikacija vyksta. Dėkoju. Ponas Lundund. Ačiū. Kalbant apie kaltinimus pateiktus Washington Post laikraštyje, galiu pasakyti, kaip ir visos informacinės sistemos, mes nuolat tobuliname savo apsaugos sistemas ir čia galima, kaip jau minėjau anksčiau, kalbėti apie tam tikras varžybas <clears throat> Todėl nuolat stipriname savo duomenų kodavimo pajėgumus ir mes ir toliau dėksime naujas saugumo priemonės tam, kad galėtume užtikrinti savo turimų duomenų saugumą ir vartotojų duomenų saugumą. Paulai Alanui žodis, ačiū. Dėl paskelbtos medžiagos, ją galima skaityti ir po to spėlioti, apie ką kalba eina. Mes tikrai e, neturime daugiau informacijos negu vyriausybinių struktūrų, slaptųjų agentūrų atstovai. Ir apie jų turimą informaciją mes nieko nežinome, o mes galime žinoti tik tai e, apie tai, kas yra pateikiama e, prašymuose <clears throat> mums, e, kuomet prašoma suteikti atitinkamus e, duomenis. Mūsų vadovas e, paskelbė atitinkamą pareiškimą ir šio pareiškimu mes kaip įmonė aiškiai pareiškime, kad gavome tik tai tokius ir ne kokius nors kitus prašymus ir nieko daugiau nevyksta. Pone Albrechtui žodis. Ačiū, kad atvykote. Norėčiau išgirsti iš tiesų atsakymus į savo užduodamus klausimus, o ne tik tai, kad jūs juos pasižymėtumėte. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate čia, džiaugiuosi ponios Belts komentarais dėl e, teisės aktų užtikrinančios mens duomenų saugumą, kurios, teisės aktų, kurios būtina priimti. Uh, Informac... Džiaugiamės, kad e, informacinių technologijų įmonės išvelgia e, pridedamą vertę šiuose teisės aktuose ir tikiuosi galėsime bendradarbiauti, siekdami apsaugoti tiek ES piliečius, tiek ir visus kitus piliečius. Kalbant apie mūsų, mūsų galiojančių taisyklių laikymasi, klausydamasis jūsų minčių, ypač pono Lumblato ir pono Alano, dėl <clears throat> prieigos suteikimo neturint e, teismo ar kitų struktūrų sankcijų, tas jūsų teiginys reiškia, kad e, yra kitų būdų, kaip e, gauti prieigą prie jūsų turimų duomenų. Todėl noriu paklausti, e, kokią jurisdikciją turite omenyje, kalbėdami apie uh, tai, kad uh, nesuteikėte prieigos prie savo domenų, jeigu nėra atitinkamų teismo, negaunate teismo sankcijų. Ar tai reiškia, kad uh, kitais būdais jūs uh, tų domenų nesuteikite. Jeigu užfiksuojate kad trečiųjų šalių žinybos bando įsilaužti į jūsų sistemas ar kreipia teisės valstybių narių teisės saugos institucijos, kad būtų pradėti atitinkami tyrimai dėl šių kibernetinių išpolių, ar patys atliekate atitinkamus tyrimus, atsakymai iš šios klausimus yra labai svarbus ES piliečiams, todėl norėčiau išgirsti į juos išsamius atsakymus, ypač į pirmąjį klausimą dėl <clears throat> jurisdikcijos e, ir e, kokia jurisdikcija, pavyzdžiui, kokios, e, kokių teismų sankcijos galioja debesų kompiuterijai. Pone Böts, kalbant apie jurisdikciją, tai Mums yra labai svarbu pašalinti iš savo kelio bet kokius interesų konfliktus, todėl mes siekiame savo veikloje laikytis visų įstatymų, jeigu jie e, dera tarpusavyje, tuomet viskas gerai, jeigu nedera, tuomet e, iškyla sunkumų juos taikant jeigu duomenys yra laikomi serveryje, kuris yra JAV teritorijoje, mes vadovaujamės JAV įstatymais, jeigu duomenys yra saugomi Airijoje, tai mes laikomės Airijos įstatymu. Iki šiol mes nepatyrėme jokių problemų laikantis galiojančių teisės aktų, tačiau taip pat kalbant apie 43 privatumo ES e, reglamento dėl privačių domenų apsaugos straipsnį, tai būtent siekdami šio straipsnio nuostatas įgyvendinti, mes patektume į tam tikrą interesų konfliktą tarp atskirų teisinių sistemų, kalbant apie įsilaužimus į mūsų serverius E, nesvarbu, kas e, bando įsilaužti mūsų serverius, e, kelia grėsmę mūsų saugumui, todėl mes <clears throat> bandome visomis įmanomis priemonėmis nuo tokių įsilaužimų apsiginti, nes tikrai patikėkite, kad paprasti nusikalteliai labai daug pastangų deda, kad e, gautų prieigą prie mūsų turimų e, duomenų, e, todėl mes bendarbiavome su vyriausybinėmis institucijomis, kovodami su kibernetiniais nusikaltimais. Ponas Lombonas, kalbant apie jurisdikciją, apie kompetentingus teismus arba galiojančias teisinės sistemas, mes siekiame, kad uh, būtų šioje srityje kuo daugiau aiškumo. Tai reiškia, kad e, jungtinėse valstijose e, vykdomiams veiksmams ar esantiems serveriams galioja JAF įstatymai, kiekvienoje kitoje šalyje taip pat. Ir būtent nuo čia, nuo šios vietos reikėtų pradėti, ypač sprendžiant klausimus susijus su debesų kompiuterija. Reikia, kad vyriausybės pasirašytų atitinkamus susitarimus šiais klausimais. Atsakydamas į kitą klausimą, galiu e, Jūs informuoti, kad e, mūsų e, įmonėje veikia kelios struktūros, kurios yra atsakingos už kovą su kibernetiniais išpoliais ir mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume savo vartotojų duomenis, siekdami šiose lenktynėse visuomet būti priekyje. Pono Javanas žodis. Norėčiau pasvarstyti apie vieną e, tos diskusijos dėl teisinių sistemų galiojančių statymų taikymo aspektą. E, mes turime vadovautis JAV įstatymais, tačiau taip pat turime vadovautis ir Airijos įstatymais, nes Airijoje Facebook laiko savo vartotojų duomenų serverius ir mes daug dėmesio ir laiko skiriame siekdami laikytis visų įstatymų, turime, kurių turime laikytis ir mums būtų daug geriau, jeigu tie įstatymai būtų suderinti tarpusavėje. Mes E, čia aš e, apie tai kalbėdamas turiu omenyje dažniausiai bendro pobūdžio atvejus arba klausimus, kurie e, iškyla. <clears throat> Čia nekalbu apie išskirtinius atvejus ir dažniausiai mes gauname paklausimus suteikti vartotojų duomenis, kuomet bandoma tirti kokį nors baudžiamai nusikaltimą skiriuose valstybėse, Vokietijoje, Švedijoje, Niderlanduose, tokiais atvejais mes e, e, siekiame, kad įprastiniai baudžiamieji tyrimai, kurie šiuo metu yra vykdomi labai dažnai tarp atskirų valstybių, e, galėtų būti atliekami. Ir manau, kad tai mums daugiausiai kelia nerimo ir šios ir tie dedame daugiausiai pastangų, ponas Albrecht, papildomą klausimą. Jeigu vienos es valstybės narės teisės saugos institucijos e, e, konstatuoja, kad buvo įsilaužta į jūsų tinklus internetinius, e, kaip vyksta bendrabiavimas Buvo tokių atvejų, pats viename esu dalyvavęs ir kuomet mes užfiksuojame, kad kosmos asmo bando įsilaužti į mūsų uh, E, sistemas, pavyzdžiui, Junktinės valstijos, mes to jau pat nedelsdami apie tokį įsilaužimą informuojame teisės saugos institucijas JAF. Ačiū, prieš teikdam žodį kitiems, aš užduosiu klausimą. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote, tačiau noriu e, konstatuoti, kad jūs perskaitėte čia labai e, išsamei paruoštus pareiškimus ir čia mums, kaip gal pratesdamas, pono e, <clears throat> Albrechto mintį aš galėčiau teikti, kad čia panaš, panašus jūsų pareiškimai į e, Clintono pareiškimą su e, Levinski skandalo atveju, kuomet jis teigia, kad lytinių santykių su šia moterimi jis neturėjo. Čia kalba turi eiti apie atskaitomybę prieš ES piliečius ir jūs teisybės nesakote. Ir jeigu, netgi jeigu ir norėtumėte tą teisybę mums pasakyti, aš čia nenoriu jums asmeniškai priekaištauti veikiau jūsų įmonėms arba verslo struktūroms, kurioms atstovaujate, tai jūs e, e svaidote skambiai žodžiais apie būtinybę užtikrinti skaidrumą, tačiau tie žodžiai skamba pavėluotai, nes e, e, kalbantis privačiai, mes su jumis arba jūsų įmonės tovas galime išgirsti šokiruojančios informacijos, tačiau niekas nenori E, kalbėti viešai ir kad jų mintis būtų įtrauktos į atitinkamų sustikimų protokolus. Čia kalbama apie jūsų įmonių bendrabiavimą su vyriausybinėmis struktūromis, patiriant spaudimą, tačiau vis tiek tai yra bendrabiavimas. Nežinau, kas galbūt Jehu vadovas yra teigęs, kad jeigu pasakysiu tai, ką noriu pasakyti, tai galėčiau patekti 35 metams į kalėjimą. Jeigu jūs laikotės JAV įstatymų, tačiau kartu tuo pačiu metu pažeidžiate ES įstatymus, tai ir turite dėl to kovoti su uh, mm, e, JAF administracija. Jūs kalbėjote apie būtinybę stiprinti vartotojų pasitikėjimą jūsų įmonėmis, tačiau ar galite dabar uh, E, kaltinti tos vartotojus dėl to, kad e, jumis nepasitikė dėl jūsų tokių veiksmų. Kalbėjote apie informacijos kodavimą, tačiau mes e, turime informacijos, kad jūsų naudojami kodavimo standartai gali būti nulaužti JAF vyriausybės. Jūs galite man pasakyti, kad mano duomenys yra už koduoti, tačiau aš nežinau, ką tai reiškia. Jūs teigiate, kad nėra prieigos per jokias, e, nėra jokios kitokios prieigos prie jūsų turimos informacijos iš JAF saugumo tarnybų pusės, tačiau aš negaliu patikrinti tokio jūsų teiginio tikrumo. Mes žiniasklaidoje, žiniasklaidoje daug informacijos <clears throat> randame apie tai, kad jūsų įmonės yra gausios atitinkamą atlygį už suteikimą informaciją. Ar galėtumėte dabar e, oficialiai patvirtinti, kad jūsų įmonės negavo jokio užmokesčio už suteiktą informaciją ir ar jūsų įmonės galėtų pateikti mūsų komitetui atitinkamą apžvalgą vyriausybinių struktūrų teiktų prašymų suteikti informaciją vartotojų privačią informaciją. Ir galbūt jūs tokiu būdu atsisakydamas pateikti informaciją, <clears throat> nenori, ne, tam tikrą prasme norite ne, nenupjauti tos šakos, ant kurios sėdite. Ar, arba galbūt jūs gėdijotės tokią informaciją pateikti, tinkamai atskleisdami uh, E, mums savo verslo interesus. Taip pat noriu paklausti, kaip vertinate saugaus uosto susitarimą tarp JAF ir ES. Ar jūs manote, kad pagal šio susitarimo nuostatas būtų galima užtikrinti tam tikrą arba bet kokį, arba kokį nors jūsų vartotojų domenų saugumą? Šot, um, pabandysiu kalbėti trumpai. Suprantu jūsų susinervinimą ir nemanau, kad uh, Jūs galite tikėtis, jog bendrovės pasakys ištiesis pareiškimus, kuriais bus pažeidžiami įstatymai ir generalinis direktorius galės būti patrauktas bažymojo atsakomybėn. Atsiprašau, kartais jūs e, galite būti JAV e, įstatymų verčiami tylėti, bet jūs esate Europoje. Europoje jūs turite pateikti ataskaitas apie pažeidimus. Ir gali būti, kad laikydamėsi JAF įstatymų jūs pažeidžiate Europos įstatymus. Aš norėčiau pabaigti tai, apie ką kalbėjau nes manau, kad mano mintys yra tiesiogiai su to susijusios. Kaip jūs sakėte, mes visi pasisakome už tai, kad būtų užtikrinta daugiau skaidrumo. Tai leistų žymiai geresnį ir e, faktais pagrįstą pokalbį palaikyti. Bet problema yra ta, kad man čia neleidžiama kalbėti, nes to neleidžia JAV teisė. Tarp kitko, Čia Europoje yra daug įstatymų, kuriais nustatomi lygiai tokie patys dalykai. Taigi mes įstatymų ir taisyklių laikomės, mes tą turime daryti. Ir jūs negalite manęs apkaltinti tuo, kad, ar, kad mes pažeidžiame įstatymus. Kitas dalykas ką mes darome ir ko nesakome, ar kažką darydami ir apie tai nepraneždami mes pažeidžiame ES įstatymus. Tai yra visai kitoks klausimas. Aš galiu pasakyti, kad aš nežinau apie tokius faktus, kad mes taisyklės būtume pažeidę. E, be abejo, nes mes turime su rimtais sunkumais, nes yra mėtomas įkaltinimais ir mes e, gana uh, E, daug vargstame, kol tuos kaltinimus atmetame, bet aš prašyčiau neskubėti, darant išvadas apie tai, kas vyksta dėl e, e, kažko nelegalaus ar legalaus. Dabar grįžtu prie tos prieigos per pašalinės slaptas duris ir mokėjimą. Kaip aš jau sakiau, jokios slaptos prieigos mes neturime. Mes savo produktus teikiame krašto apsaugos pramoniai, vyriausybėms E, kam vyriausybės institucijoms, kuriams domenų apdorojimas yra svarbus. Mūsų vartotojams lygiai taip pat e, tie slapti prieimai prie mūsų informacijos rūpi. Ir jau daug metų mes vartojame programą, kuri vadinasi GSP, kuri leidžia vyriausybėms labai atidžiai išnagrinėti mūsų technologijas, išnagrinėti įvairiausius kodavimo kodus, e, ir taip jie gali jaustis labai ramus, kad nėra jokių slaptų prieigų. Galiu pasakyti, kad yra sukurtas gana neblogas mechanizmas užtikrinantis, kad tokių dalykų nėra. Bet jūs turite suprasti, kad mes negalime savo verslo paslapčių išviešinti. Yra dalykų, kuriuos mes turime daryti uždarose grupėse ir vadovaudomėsi susitarimais, kuriais yra mūsų verslo interesai ginami. Mokėjimai. Tai irgi yra sritis, kuri nesiskiria nei JAF, nei kitose valstybėse. Jeigu vyksta tyrimas, tai reikia nemažai nepriklausomų teisės saugos institucijų pagalbos. Jeigu e, pasitelkėme saugus, slaptųjų tarnybų tyrimus, tai irgi domenų saugumas e, turi būti užtikrintas. Mums yra padengiami kaštai, niekas nedaugiau, niekas nemažiau. Ir tai turi būti naudinga visai sistemai. Nes e, jeigu mes kaip įmonė sutiksime su vyriausybės pasiūlymu mokėti daugiau negu reikia, tai kaži ar būsime pakankamai vertinami. Mes iš viso pasaulio gauname be galo daug pasiūlymų, daug prašymų, atsiprašau, ir yra padengiama tik tai tų prašymo nagrinėjimo kaštai. Dėl tų vadinamųjų saugųjų uostų mes norime, kad tokių dalykų, mes tengiamės, kad tai būtų, ar būtų galima šią problemą e, su, išspręsti. Uh, Mes iš vartotojų pusės stengiamės sukurti saugų uostą, nes vartotojai turi jausti saugus, žinome, kaip duomenys gali būti persinčiami iš JAF į Europą. O iš verslo pusės, verslo klientams mes stengiamės gyvendinti atskirus straipsnius ir visapusiškai tenkiname Europoje keliamų asmens apsaugos įstatymų e, asmens duomenų apsaugos institucijos net patvirtino, kad mes dirbame gerai. Aš nemanau, kad reikia dar daugiau įrodymų, rodančių, kad mes laikomės tam tikrų ribų. Galbūt e, e, mes, e, aš manau, kad mes nieko blogo nedarome, jeigu vadovavomės tam tikrais apribojimais, kurių privalu laikytis. Dėkoju. Ilgą laiką vykau tam tikrai dalykai. 2006 metais Teisingumo teismas iškėlė pirmą kartą šios klausimus susijusius duomenų apsaugos plėtimo Jungtinėse valstijose irgi yra buvę tokiu atveju ir mes tuomet tai teikiame reikiamą informaciją, mes suprantame, kad vyriausybės prašymai teikti informaciją yra riboti ir mes tik tai tikriname, kad prašymas pateikti informaciją tinka tam tikrus e, nustatytus atvejus, kada privalu tai daryti. Mes kaip įmonė turime užtikrinti, kad mūsų vartotojai būtų saugus, kad jaustųsi saugus ir kad jie žinotų, kad jie gyvena atviroje visuomenėje. Vyriausybėms reikia diskutuoti apie tos klausimus, kad būtų galima priimti tas priemonės, kurios yra proporcingos, kurių tikslams pasiekti. Aš manau, kad čia mes kalbame apie du pasikeimo aspektus. Be abejo, vartotojai praranda pasikeimą internetu, tačiau mes turime iškelti ir kitą klausimą, ar vyriausybėmis pasitikima. E, mes norime, kad būtų primta reforma JAV, norime, kad atsirastų tų reformų ir kitose šalyse, skaitant ES e valstybės. Reikėtų tiesiog žengti tą žingsnį ir susitarti dėl informacijos paskelbimo, kiek gaunama prašymų paskelbti duomenis, kiek jų patenkinama ir panašiai. Piliečiai turi žinoti šios duomenis. Mes esame pasirengę dalyvauti toje diskusijoje, mes manome, kad diskusija yra labai svarbi, tiesiog mes nemanome, kad čia yra kaip nors bandymas pasislėpti už kažko, tiesiog mes manome, kad tai yra svarbu. Aš galėčiau pasakyti dėl tų prieigos prie domenų pro užpakalinės duris, norėčiau pasakyti, kad tokių durų nėra. Mes manome, kad be abejo daug kas gali būti reformuota ir peržiūrėta daug kas gali būti pritaikyta prie dabartinių poreikių. Nacionalinė saugumo sistema turi tos poreikius tinkamai įvertinti ir, ir tinkamas priemonės pasirinkti jiems įgyvendinti. Manau, kad čia labai svarbu yra štai kas. Mes manome, kad būtina, kad vyriausybės dėrėtųsi, kad susitartų dėl to, kaip tie susitarimai tarp jų turėtų atrodyti, kaip galima pasiekti, ir tu turi susitarti, kaip geriausiai siekti nacionalinio saugumo tikslų pirmininkė, jūs manote, kad patikimi yra kodavimo standartai? Aš tiesiog pakartoju savo klausimą. Aš manau, kad e, tie kodavimo standartai yra tokie patikimi, kokie jie gali būti. Bet, kaip jau sakiau, kodavimo standartai nelieka patikimi visą laiką. Juos reikia nulatos gerinti, peržiūrėti, atnaujinti. Jeigu norime, kad saugumas būtų tinkamai užtikrintas. Ačiū. Kolega Alin, prašau. Kai dėl kodavimo. Be abejo, saugumo priemonės padidina sąnaudas e, ir būtina pasirinkti tam tikrą kompromisą siekiama pasirinkti stipresnės kodavimo sistemas, kurios galbūt yra brangesnės, bet kartu patikimesnės. Ir įmonės tokios kaip mūsų tą ir daro. Mes siekiame uh, tvarių sistemų, žiūrime ilgalaikę perspektyvą ir tas saugumo sistemas nuolatos atnaujiname. Bendrai galėčiau pasakyti štai ką. Žmonės, kurie dirba mūsų kompanijai, nėra būtinai tie, kurie e, yra įsitikinę dėl laisvės, e, dėl žodžio laisvės ir dėl kitų panašių dalykų. Tiesiog laikraščiuose randome informacijos apie tai, kad informacija atskleidžiama ir mums, mums tai yra skausminga informacija ir tai kenksminga mums. Ir paskui kaip žiūrėti akis savo klientams, savo vartotojams, nes mūsų pasitikėjimas būna pažeistas. Manyčiau, kad turėtume dirbti visi kartu ir pažiūrėti, pasižiūrėti visi kartu, kaip atkurti tą pasitikėjimą. Kai dėl mokėjimų mes neimame jokių jokių, jokio užmokesčio už tai, kad patikė duomenys vyriausybės prašymu. Jeigu vyriausybė turi mokėti, e, jinai galbūt nebeprašytų teikti duomenys. Čia būtų viena iš tokių pasiteltų logikų. Bet mes tiesiog mes neimame jokių mokėjimų. Mes taip pat norėtume, kad vyktų atvira diskusija su politikais, kokią reikšmę galėtų turėti tas mokėjimo įvedimas jų požiūrių. Na ir galiausiai dėl tų saugių uostų, kaip jav pilietis, aš norė, nežinau, norėčiau palaikyti santykius su įmonė, kuri teikia tą saugaus uosto priebėgą. Galbūt informacinės technologijos yra tas rytis, kur yra labai stipriai reguliuojama. Reguliavimo užtenka. Nacionalinio saugumo E, nuostatos, aišku, yra svarbus dalykas. Ir nacionalinių saugumo sistemos yra netaikomos duomenų apsaugos taisyklės. Tad nežinau, ar saugaus, saugus uostas, saugaus uosto priemonės e, apsaugotų labiau negu visos kitos priemonės tos duomenys, kadangi, kaip jau sakiau, jeigu vyriausybė prašytų duomenų, ko gero tektų juos pateikti. Tad e, visa tai dar tebėra diskutuojama, diskusija vyksta, dokumentas guli ant stalo, dėl jo diskutuojama. Mes tiesiog e, kol kas tik žvelgiame į tas nuostatas, kurias ketina priimti Europos Sąjungo ir dėl jų dar diskutuosime. Pirmininkė, nacionalinio saugumo nuostatos ir nacionalinių valstybių nuostatos, na, kartais būna įdomus dalykai. Ir dabar suteiksime žodį paskutiniams trims parlamentarams, jie dar tebedalyvaujame tame posėdėje, paskui E, mūsų svečiai turės galimybę atsakyti ir baigsime apie 6.30. Ponas Ensel Tovalds Latford. Pone Ekstra, žodis jums. Uh, Ačiū, aš turiu klausimą poniai Bels iš Microsoft. Jūs keletą kartų sakėte, kad e, jūsų produktams jokių uh, E, prieigų per užpakalinės duris nėra ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs tai pasakėte, tačiau problema ta, kad dauguma jūsų produktų yra uždaro šaltinio. Vadinasi, iš išorės nepriklausomam žmogui yra neįmanoma patikrinti, kas iš tiesų vyksta jo ar jos kompiuteryje. Net neaišku, kas ten gali būti instaliuota. Uh, Jūs sakėte, kad leidžiate kai kurioms vyriausybėms šaltinio kodą matyti. Ir tas šaltinio kodas be abejonės e, jokių užpakalinių durų nepripažįsta. Kadangi tai yra uždaras šaltinis, yra neįmanoma patikrinti, ar kodas, kurį jūs e, pateikėte kam nors, yra iš tikrųjų tas, kuris e, yra taikomas. Ir E, vėliau pasitaiko, kad šaltinio kodas būna paskelbiamas ir nors kas šiek tiek suprantantis tą sritį gali atrasti labai daug duomenų. Labai sunku yra patikrinti atvirą šaltinį, bet e, bijau, kad patikrinti jūsų produktus nėra įmanoma. Mano klausimas būtų toks. E, jeigu grinai hipotetiškai kalbame, įsivaizduokime, kad NSA ar kokia kita JAF agentūra pareikalauja iš jūsų įrengti vadinamasias uždarasias dureles kai kuriuose jūsų produktuose. Ar jūs turėtume teisę apie tai kalbėti čia, dabar? Panas Tornvalis. Thank you, Sophie. Ačiū, Sofija. Pirmiausia, grįžtų prie tų lytinių santykių. Kaip jūs turbūt žinote, Masačiusete yra toks mažas miestelis, turintis tokį įdomų pavadinimą intikos. Ir aš įsivaizduoju, kad jūs visi e, turite verslo santykių su vienokia ar kitokia organizacija iš ten. E, mano kolega jau beveik pateikė mano klausimą. Mano vyresnysis sunus turėjo atsakyti tokį klausimą. Ar jį yra kada nors kreipusis NSA dėl e, uždarųjų durelių? Jis e, sakė ne, bet tuo metu linktelėjo galvą nes e, jis e, nežinojo, kaip juridiškai elgtis, bet jis atrodo atsakė teisingai ir visi supranto, suprato, ką jis norėjo pasakyti. Ir trečias klausimas, trečioji problema. Pone Vels sakė, pone Belts sakė, kad nėra už pakalinių durų. Techninių požiūrių turbūt tai yra teisingai, nes e, jūs turite tokias uždarasias programas užpakalinės tarsi programas. Jūs turite vadinamuosius e, pasiklausimo e, mikroschemas. Tos pasiklausimo mikroschemos gali būti ta, užpa, tos užpakalinės durelės, taip galėtume jas vertinti. Mes įtariame, kad tų tokių e, mikroscheminių e, E, užpakalinių durelių Windows programos yra be galo daug. Ačiū ir paskutinis klausimas ponios Lutford. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas bus labai panašus į tai, apie ką jūs kalbėjote. Mes e, be abejonės negalime apsieiti be pranešimų apie E, įvairiausias e, e, pasiklausimus, informacijos pateikimus ir panašiai. Išklausus jūsų pasisakymų šiandien, aš matau tokių nemažų netitikimų. Vienas iš kolegų sakė, kad nėra teikiama informacija. Turbūt taip ir yra, bet mes negalim to patvirtinti. E, mane suintrigavo formuluotė, kurią bent jau du iš jūsų pasirinkote. Jūs neleidžiate tiesiogiai nekliudomai naudotis jūsų paslaugomis. Bent jau du iš jūsų tai pasakėte. Koks būtų antonimas? Ar tai bus e, tiesioginis ir trukdomas, tiesioginė ir trukdoma prieiga? Gal jūs abudu galėtumėt paaiškinti, ką jūs turėjote galvoj? Ką jūs turite galvoje, sakydami, netrukdoma prieiga prie jūsų paslaugų? Manau, kad buvo pateikti trys labai tikslus klausimai. Pane Vels. Ačiū. Dabar jaučiuosi kaip žvalgybos tarnybos apklausoje. Pabandysiu atsakyti. Viskas yra susiję su pasitikėjimu. Tai yra aišku. Bet taip pat, aš manau, reikia pagalvoti ir pasirūpinti, kad vadovautumėmės faktais ir teisiniais reikalavimais. Atviras šaltinis prieš pastatant atvirai prof, prof, raminiai e, įrangai, apie ką buvo kalbama labai daug e, metų. E, mes suprantame, kad reikia sukurti naują programinę įrangą, kad didintume domenų mobilumą, bet tuo pat metu turime sukurti naują įrangą, kuri užtikrintų jūsų interesų apsaugą. Turint atviro šaltinio programinę įrangą, mes galime aišku, e, mažiau taikyti e, kontrolės kaip kada e, kitais atvejais. Jeigu NSA prašytų manęs kažkokiu slaptos informacijos, aš galiu dar kartą pakartoti, jokių uždarų durų nėra, jokių, jokios slaptų prieigų nėra. Uh, O mano klausimas būtų toks, jeigu tai būtų, ar jūs galėtumėt pasakyti? Jeigu taip būtų, aš įsivaizduoju, kad aš negalėčiau to pasakyti, nes tai būtų taisyklių, slaptų taisyklių dalis, apie kurias aš neturiu kalboti. Bet aš galiu aiškiai dabar pasakyti, kad tokių durų nėra. Tada kyla kitas įdomus klausimas, kas yra tos užpakalinės durelės, tas slapta prieiga. Aš manau, kad reikėtų pradėti tam tikrą tyrimą, kad išsiaiškintume, kas tai yra. Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti mūsų programinės įrangos dalis, kuri būtų pažeidžiama, per kurią būtų galima prieiti prie e, duomenų ir panašiai. Mes to nedarome. Taip, mūsų programinėje įrangoje yra pažeidžiamų vietų, kaip ir bet kurioje kitoje profesinėje pasaulio. Progra programinėje pasaulio įrangoje, bet mes stengiamės mūsų vartotojus apsaugoti kuo labiau e, ir ypač kalbame apie motivuotus mm, siekiančiuosius gauti mūsų informaciją. Nusikaltėliai, pavyzdžiui, tai daro, bando patekti į mūsų vartotojų duomenis. Taigi Microsoft e, verslo esmė yra e, stengtis panaikinti tas pažeidžiamiausias vietas, kad tų pažeidžiamų vietų e, per kurias galėtų nutekėti duomenys, nebeliktų. Ir apie tai daugelis pasaulio vyriausybių dabar kalbasi. Ir e, aš labai abejoju, kad vyriausybės naudotųsi technologijų pažeidžiamiausiomis vietomis, kad gautų duomenys. Uh, Aš e, nežinau, ar tai yra politinis klausimas, turbūt tarp vyriausybinių lygmenių reikėtų apie tai kalbėti, ar vyriausybės institucijos gali tai daryti ar ne. Mes tokių techninių silpnų vietų niekam nenurodome, kad kas nors galėtų pasinaudoti e, mūsų vartotojų duomenimis ar mūsų technologijų naudotojų duomenimis. Taigi tiesioginis netrukdomas e, prieimas. Labai paprastas dalykas. Aš e, galiu labai aiškiai atsakyti. Mes suteikiame galimybę gauti mūsų vartotojų duomenis, e, kurie yra mūsų serveriuose, jeigu yra pateiktas konkretus legalus prašymas, po to pradedame duomenų tyrimą, jeigu duomenys yra ten, mes juos surenkame ir perdodame. Kalbėtas mikrofonas e, nebeveikia. Būtent tai mes dabar darome ir mes privalome tai daryti pagal įstatymą. Mes laikomės e, ne tik Junktinio Amerikos valstybių, bet ir kitų pasaulio valstybių įstatymus, o prašymų duomenims gauname iš visur. E, Taigi netiesioginis, e, netrukdomas būtų, e, prieimas būtų toks, kad mes sakytume, štai mūsų serveris gali teiti ir naudotis tais duomenimis. To mes tikrai nedarome ir to mes e, niekada neleisime. Visos čia esančios bendrovės tą patvirtino. E, nelaiming, ne, tokiu praščiausiu atveju būtų taip, kad e, mes negalėtume savęs apsiginti. Aš vokiškai žinau terminą. E, kuri e, leistų, aš galiu pasakyti, kad politinė problema egzistuoja, e, o mes turime užtikrinti pasitikėjimą. Simon Blood. Yes, there's no direct, indirect, fettered or unfettered access. There's only... Ne, tiesioginios prieigos nėra. Tiesiog nagrinėjame vyriausybės prašymai, siekiama atskirais atvejais išsiaiškinti, kiek jie pagristi, ar jie pagristi. Tai būtų atsakymas. Jokių užpakalinių durų nėra, jokių slaptų prieigų nėra. Manau, kad klausimas yra iš tikrųjų įdomus, nes jis rodo, kad labai svarbus yra šitie dalykai. Mums nebelieka galimybės kažkaip e, vienašališkai vertinti, kas ir kaip turėtų būti daroma. <clears throat> Mes iš tikrųjų sakom jums tiesą, mes siekime didesnių skaidrumų, siekime didesnių saugumo, tačiau bet koks prašymas teikti informaciją turi būti teisiškai pagristas. Ir tuomet galima bus aiškiai pasakyti, kad mes e, teikiame informaciją teisingai ir kad e, jūs nu, žinotumėt, kad mes elgiamės teisingai. Ar ES nebuvo tokių programų kaip Prisma Tempus? Mes neturime jokios programos Prisma iki tol, kol apie tai nebuvo kalbama. Bet jeigu paskaitėte spaudoje prašymą, jūs galėjote tai atpažinti. Tokia problema, tokia programa turėtų būti jums žinoma. Mes nedalyvavome tokiuose programuose. Bet ar jūs žinojote, kad šio pobūdžio programos egzistuoja? E, susijusi su duomenų rinkimu. Ar jūs žinojate tai? Klausimas, man atrodo, yra aiškus, sako pirmininkė. Aš manau, kad nesu net tas žmogus, kuriam reikėtų adresuoti šį klausimą, reikėtų jį pateikti mūsų saugumo tarnyboms. Ponas Alan. Aš e, Aš galėčiau pasakyti štai ką. Daug kas, su, kai daug kas supainiojam ir iš paprasto rezultato gaunamas kažkoks nerealus didžiulis ir smarkiai išpūstas. Buvo kalbama apie masinę prieigą prie asmens duomenų, apie aklą visų sėkimą ir masinį sėkimą ir panašiai. Buvo kalbama apie Snaudeno pareiškimus ir viskas buvo suplakta į vieną krūvą. E, Tuomet e, naudota kalba buvo iš tikrųjų labai aštri ir tai buvo mūsų reakcija vykdomosios valdžios veiksmus. Mes nepasirinkome tos kalbos, tiesiog spaudoje buvo sakoma, kad štai e, suteikiama prieiga, tiesioginė prieiga ir taip toliau panašiai. O mes sakom, kad nėra tokio dalyko kaip tiesioginė prieiga prie asmens duomenų. Manau, kad toje dėlionėje trūksta vieno elemento. Tiesiog labai mažai informacijos skelbia vyriausybė savo pačių prašymų. Mes E, neva patys pateikėme informaciją, tačiau man atrodo, kad mes kaip įmonės tiesiog e, turė, galėtume pasakyti, kad mes iš tikrųjų nenorėtume gaišti laiko ir leisti pinigų tam, kad galėtume surinkti duomenys ir juos perduoti kam nors. Tiesiog e, vyriausybės nerado reikalo, kaip nors informuoti visuomenį renkamą informaciją. Na, mes sakome, tiesą, kad galėtumėte įsitikinti, kad mes sakome tiesą, tie žmonės, kurie tos prašymus pateikė, turėtų pasakyti, kad tiksliai iš mūsų gavo. Tačiau siekiame čia didesnės pažangos. Bandome sudėti tą dėlionę ir sudaryti visiems e, aišku vaizdą. Na, kol kas ne viskas yra tobula, tik tiek galima būtų pasakyti. Pirmininkė, ačiū. Ačiū visiems. Tuo baigiame šios dienos savo diskusijas. Ačiū visiems ekspertams dalyvavusiems mūsų posėdėje. Ta frustracija galbūt jums ir padidinome, bet mūsų darbas yra pasiekti kuo didesnės tiesos. Ačiū visiems posėdžio dalyviams, pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams. Mūsų komiteto kitas posėdis vyks ketvirtadienį, 14 dieną, dirbsime nuo 3 iki 18.30. Visiems dėkoju.